Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ponas ir ponai, prašau visus susėsti, mėly kolegos, džiaugiuosi, galėdamas pasveikinti jūs susirinkusius į konferenciją dėl ES finansavimo ateities. Šią konferenciją organizuoja aukšto rango darbo grupė nuo savo išteklių tema. Čia Europos parlamente, taigi sveiki atvykę. Patingai noriu pasisveikinti ir pasveikinti mūsų tarpę savo bičiulį, aukšto lygio darbo grupės pirmininką Marijo Monti. Ir jos minėjo pasisveikinti su visais Europos parlamento nariais atvykusiais iš kitur. Taigi jūsų asmenyje aš noriu pareikšti ypatingą pagarbą ponui Mončiui. Šią konferenciją yra siekiama diskutuoti apie ES nuosavas lėšas. Tai yra vienas iš svarbiausių ES komponentų sudėdamųjų dalių. Mes turime kalbėti apie esminę reformą ir kalbėti apie ją tuo metu, kai šios reformos būtinybė yra didesnė nei bet kada anksčiau. Po to, kai dauguma Junktinės karalystės rinkėjų priėmė sprendimą išstoti iš bendrijos, mes dabar esame patekę į esminės svarbos lūžio aplinkybės Europos Sąjungoje. Po įvairių krizių, kurios yra mūsų ištikę praeitie, šiandien mes sustovime ties nežinomybės ir neužtikrintumo kryškelė. Dabartinės krizės potencialas yra tokio masto, kad mes iš tiesų negalime sauliaisti būti pasyviais, elgtis taip kaip įprasta. Tam, kad galėtume palikti už nugaros tą neužtikrintumą, privalome priimti iššūkius drąsiai ir taip pat drąsiai spręsti kylančias problemas. Aš manau, kad mes dabar gyvename tokiu metu, kai ant kortos pastatyta ES egzistencija. Ir e, tai yra vienas iš pačių sėkmingiausių projektų galbūt žmonijos istorijoje. Dabar turime galimybę suteikti šiam projektui naujų formų, naujų pagreičių ir tokiu būdu jį apginti ir išsaugoti. Mūsų piliečiai prieš 60 metų iš Europos tikėjosi taikos laisvės ir demokratijos, o šiandien mums tai yra savaime suprantamas Europos bendrijos sudėdamosios dalis ir apie tai niekas daugiau nediskutuoja, nesuvokia tai kaip savaime suprantamus dalykus. Laisvė, taika ir demokratija. Todėl manau, kad būtent dėl tokio pasivumo ir suvokimo šių dalykų kaip savaime suprantamų, mes privalome savo idealus aiškiai įvardinti ir juos ginti, pareikšdami, kad jie nėra savaime suprantami dalykai, nėra garantuoti visiems laikams, mes privalome kiekvieną dieną iš naujo kovoti už taiką, laisvę ir demokratiją. O tai reiškia, kad mes e, turime atsižvelgti į žmonių rūpešius, bėdas ir lūkesčius, taip pat į jų lūkesčius susijusius su saugumu ir su gerovė ir teisi, teisingumu. Ir dažniausiai turime galvoti ne apie tuos lūkesčius savo, tačiau mūsų vaikams ir artime, e, naujoms kartoms. Tam mums reikalinga nauja pradžia Europai. Mes turime kartu pasvarstyti, kur Europa, kokiose srityse mums gali duoti daugiausiai ir kokių priemonių reikia, kad galėtume įspręsti dabartinės problemas. Ir mes neturime savęs klausti, reikia mums daugiau ar mažiau Europos Svarbu mums turi būti, kad Europa ir jos institucijos veiktų demokratiškai ir būtų veiksmingos tam, kad ta atsakomybė, kuri gula ant mūsų pečių, būtų pateisinta. Tik tai pasitelkė tas priemonės, kuriomis mes galime pasiekti daugiau, mes sustiprinsime Europos projekto pamatus. Mūsų išteklių reforma yra pats geriausias pavyzdys tos naujos pradžios, nes tai nėra vien tik tai technokratinis projektas, kažkokių e, varštelių persukinėjimas ar perstumdymas. Europos Sąjungos nuosavų išteklių dabartinė forma egzistuoja nuo 90-mečio, nuo 89 metų. Šiuo aš manau, kad 90 metų tikrovė netitinka 2016 metų tikrovės. Pavyzdžiui, 1990-aisiais nuosavai ištekliai grindžiami bendromis nacionalinės pajamomis e, nesiekė nei vieno procento pajamos iš e, nuosavų išteklių 90 siekia gal 1 procentą, o 2014 siekia 68,7 procentus. Kai e, valstybių narių įmokos nuo bendrų nacionalinių pajamų buvo sugalvotos kaip papildomas, papildoma finansinė priemonė dabar, jos sudaro didžiąją dalį ES nuo savo išteklių, tai mums sukelia nemažai problemų. ES biudžetas, kuris turėtų būti svarbiausias šaltinis ES stiprybės ir veiksmingumo, esu tvirtai įsitikinęs, tapo 28 nacionalinių valstybių buhalterių žaidimo aikštelė ir tie 28 buhalteriai kiekvienais metais ginčiasi tarpusavyje, kas kiek moka, kas per daug moka ir kas kiek turi iš tų išmokų gauti atgal. Kiekvienais metais mes susidurime su tokiu finansiniu, politiniu žaidimu, kuriame vieni kitus jo žaidėjai nuolat kaltina ir tas žaidimas trunka kelias savaitės ir ta situacija labai smarkiai kenkia ES įvaizdžiui. Jo labiau, kad ES biudžeto išlaidos sukūrė tiek daug finansinių požiūrių nepamatuojamų vertybių. Mes e, turėtume su savo piliečiais diskutuoti būtent apie tą pridedamą vertę ir vertybės, kurias sukuria ES biudžeto lėšos, užuot vadovaudamėsi tik nacionaliniais interesais, daus politikos interesais, nuolat teigiant, kad pinigus ES biudžeto įmoka valstybės narius, o Bruselis juos tik išvaisto. Ir taip teigia tie patys žmonės, kurie po to gavę finansavimą iš tų pačių lėšų savo projektams, po to pristato juos kaip savo puikaus darbo rezultatus valstybėse narėse. Europos parlamentas tokią situaciją nuolat kritikuoja siekdamas pirmiausiai, kad patvirtinti daugiametę finansinę programą 14-20 metų būtų duotas pažadas iš valstybių narių pusės reformuoti ES nuo savo išteklių sistemą. Europos parlamentas darydamasis su kitomis institucijomis dėl daugiametės finansinės programos patvirtimo reikalavo, kad būtų pradėta nuo savo išteklių sistemos reforma. Mes patyrėme didžiulį, problem, didžiulį spaudimą kad šio klausimo dėl nuosavų išteklių mes nesijėtume su daugiametė finansinė programa, kadangi taryba nebuvo nusiteikusi mums nusileisti, tačiau aukšto rango nuosavų išteklių darbo grupiai dar prieš pradedant veikti. Ir už tai noriu padėkoti kolegoms Europos parlamente Europos parlamentas nebuvo linkęs pritarti daugiametėje finansiniai programai. Aš noriu tą priminti, nes tai buvo vienas iš svarbiausių mūsų tikslų. Todėl labai svarbu yra tai paminėti, nes ši darbo grupė buvo įkurta ne atsitiktinai, o dėl e, e, labai sudėtingų Europos parlamento darybinių pastangų derantis su valstybėmis narėmis. Todėl Europos parlamentas palankiai vertina jūsų vadovaujamą aukšto rango darbo grupę. Pone Monti, jūs analizavote ir vertinote nuosavų išteklių sistemos reformos galimybės. Turiu prisipažinti, kad skaitant jūsų parengtus dokumentus susidaro įspūdis, kad jie tai yra labai techninio pobūdžio, tačiau aš norėčiau jūsų apibrėžtus tikslus galbūt supaprastindamas sugrupuoti į keturias grupės. Pirmiausia, ES nuosavį ištekliai turi tapti supa, suprantamesni, skaidresni, atpažįstamesni ES piliečiams. Aš manau, kad e, nedaug kas iš mūsų gali įsivaizduoti, kiek kiekvienas iš mūsų prisideda prie ES biudžeto arba žino, kiek e, kiekviena valstybė narė mūsų įmoka neto į ES biudžetą. Jeigu pamėgintume iš tiesų sužinoti, kiek mano šalis įmoka į ES biudžetą ir kiek aš asmeniškai įmoku, tai galima būtų matyti, kad e, ta suma yra iš tiesų labai menka, nes pastelkus visus mechanizmus, užskaitos, nuolaidas Junktinį karalystį ir kitas priemonės, net ir Europos parlamento pirmininkas šitose džiunglėse pasiklystų ir jau nebenorėtų išsiaiškinti tikrosios tiesos. Taigi aš manau, kad šią sistemą mes kažkada tikrai turime pradėti supaprastinti, turime ją reformuoti. Taigi pirmiausia, mums reikia paprastesnės sistemos. Antra, nauji supaprastinti ES biudžeto šaltiniai turėtų būti siejami su pagrindinėmis ES politikos rytimis ir tikslais siekiamis, pavyzdžiui, bendrąją rinką, energetikos politiką, finansų rinkų reguliavimu arba aplinkosaugos, taršos mažinimu, CO CO2 išmetimų mažinimu, tai yra, turi būti siejami su tomis rytimis, kuriuose būtų galima daugiausiai pridedamosios vertės sukurti piliečiams, kad piliečiai išvelgtų sąsajas tarp konkrečių politinių projektų ir jų finansavimo. Trečia, ES nuosavi ištekliai turėtų būti kontroliuojami, jų panaudojimas Europos parlamento kadangi Europos parlamentas kontroliuoja ES lėšų panaudojimą, tačiau įplaukos e, niekaip nėra kontroliuojamos ir tą paradoksalią situaciją būtina keisti, tokiu būdu sustiprinant atitinkamus Europos parlamento įgaliojimus. Tačiau tai yra įmanoma tik tuo atveju, jeigu sukursime tikrą es nuo savo išteklių šaltinį ir sumažinsime tą e, perskirstimą valstybių narių mokamų įmokų pakankamai ženkliai. Taip pat turime užtikrinti tvarumą. kuomet įplokos būtų orientuojamos ir į išlaidas arba derinamos, nes negalime sauliaisti, kad prisijimti vis naujų finansavimo įsipareigojimų nedidinant ES biudžeto. Nes pastarosius metus dažniausiai taip viskas ir vykdavo, kuomet valstybių ir vyriausybių narių vadovai patvirtindavo naujus reikalingus projektus, tačiau neskirdavo jiems papildomų finansinių išteklių, teikdami, kad tos projektus reikia finansuoti iš ES biudžeto. Todėl man atrodo logiška, kad ES pajamos negali būti reformuojamos atskirai nuo išlaidų derantis dėl būsimos daugiametės finansinės programos, šis klausimas turi būti vienas iš svarbiausių. Taigi tos keturios būtinos permainos reikalauja daugiau skaidrumo, suprantamumo, demokratijos ir veiksmingumo. atitinkama šios imperatyvos reforma turi atnešti tokį rezultatą, kad žmonės aiškiai pajustų ir pamatytų ES jiems teikiamą apčiuopiamą naudą. Priešingų atveju nepasitikėjimas ES piliečių tarpė tik dar labiau didės. Jūs artimiausiamis dienomis svarstysite šią reformą ir aš tikiuosi, kad tos diskusijos bus kontroversiškos, tačiau galiausiai sugebėsite rasti konsensusą, nes uh, Ponas ir ponai, ir būtent, būtent e, už tai esu dėkingas kolegoms atvykusiems iš nacionalinių parlamentų, nes mes nesugebėsime susitarti dėl šios reformos ir jos įgyvendinti, jeigu neužtikrinsime bendradarbiavimo tarp mūsų ir kolegų iš nacionalinių parlamentų. Todėl esu labai dėkingas ekspertams iš nacionalinių parlamentų už tai, kad e, jie rado laiko ir yra pasirengę su mumis diskutuoti apie mūsų išteklių sistemos reformą. Norėčiau dar pasidalinti savo patirtimi tvirtinant paskutinę daugiametę finansinę programą. Vokietijos vyriausybė ir Junktinės karalystės vyriausybė buvo lyderis diskutuojant dėl paskutinės daugiametės finansinės programos, vadovaudamos požiūriu, kad reikia sumažinti ES biudžetą, nes Briuseliui sumokama per daug pinigų. Prancūzijos vyriausybė ir dauguma jai pritarančių kitų vyriausybių teigia, kad galbūt reikėtų taip daryti, tačiau nemažinant žemės ūkio biudžeto. 16 valstybių narių, kurie susibūrė taip vadinamųjų sanglaudos politikos draugų grupę, sakė, kad galbūt būtų galima mažinti biudžetą, kaip reikalauja Vokietija ir Junktinė karalystė, e, tačiau tik su sąlyga, kad nebus mažinamas finansavimas žemės ūkiui ir sanglaudos politikai ir Europos parlamento pirmininkas vadovavo tą 16 narių darbo grupę. Jeigu mes norime sumažinti bendrą biudžetą, nemažindami žemės ūkio biudžetą ir nemažindami sanglaudos politikos finansavimo, tai kaip mes turime elgtis? Kažkokioms sritims finansavimas vis tiek turi būti sumažinamas. Technologijos plėtra, skaitmeninė e, infrastruktūra ir tarptautinis bendrabiavimas buvo sritis, kurios buvo finansavimas sumažintas. Tos pačios vyriausybės, kurio atstovai per kiekvieną tarybos posėdį teigia, kad reikia daugiau investuoti į tarptautinį bendradarbiavimą, mokslinius tyrimus plėtrą ir skaitmeninių technologijų plėtrą, sutiko, kad toms sritims finansavimas būtų apkarpytas. Dabartinė daugiametė finansinė programa, kurią patvirtino ES, sąjunga yra pati nemoderniausia per visą istoriją. Manau, ponios ir ponai, kad dabar mes stojame kryškelėje ES ir turime apsispręsti, kokiu keliu žengti. Kalbant apie išlaidas, ta kryptis yra aiški, aš ją jums jau nubrėžiau, o kalbant apie pajamas, ji taip pat turėtų būti aiški ir per artimiausias valandas ir dienas jūs ją kaip tik ir aptarsite, o aš savo ruoštų dėkoju jums uždėmesi. Prašau, ponė Monti. On behalf of my kolegų aukšto lygio grupės dėl nuosavų išteklių vardu ir savo vardu visų pirma norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti visoms trims institucijoms, kurias jūs atstovaujate, gerbiamasis parlamento pirmininkė, ministrė, tarybos pirmininkė ir komisijos atstovę, ponę Georgievą. Mes mumis pasitikima, nes iš tikrųjų mums perduota labai sudėtinga problema, bet mes pasitikime jumis, pasitikime šiuo Europos projektu ir todėl mielai priėmėme šią užduotį. Antra, šiandien ypač kolegų vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti gerbėmiems Europos parlamento nariams ir nacionalinių parlamentų nariams, kurie atvyko ir sėdi kartu šioje salėje Ir matau, kad, kad tai yra ir esminės pastangos, ir simbolinės pastangos e, padėti Europai, ypač tokiu metu, kai jai labai sunku. Gerbiamasis pirmininkė, jūs savo įkvepiančioje sveikinimo kalboje minėjote, kad ES biudžeto tema yra labai techniška, tačiau nemažiau ir politiška. Ši Europos parlamentas ir kitos dvi institucijos nutarė paskirti, suburti tokią grupę, kurioje dalyvautų ne technokratai. Na, aš nieko neigiamo norėjau, nieko neigiamo nenorėjau pasakyti, bet buvo pageidauta, kad darbo grupėje dalyvautų žmonės turintys didelę politinę patirtį ir suprantama, kad išmanytų pačią temą. Iš tikrųjų, Šiuo metu, kai ES susiduria su sunkumais, tai yra ypatingai svarbu. Mūsų grupėje jaučiama, kad šiuo metu bet kokie politiniai pasiūlymai, bet kurioje politinėje srityje turi būti paremti ir temos išmanimo. Tačiau vis tiek nuolat iškyla klausimas, ar tai, ką aš darau, ar tai, ką aš siūlau, ar tai, dėl ko aš priimu sprendimą, sudarys didesnį spaudimą dėl ES integracijos, ar tai tik sustiprins chaosą ir ar apskritai tai bus naudinga integravimosi pastangoms. Manau, kad reikia kalbėti ne tik apie šiuos techninius aspektus. Mes dažnai susidurėme su tokiais klausimais. Šios konferencijos dalyviams galiu pateikti du paprastus pavyzdžius. Aš suprantu, kad pirmininkas Šulcas irgi yra dėl to įsitikinęs, kad politiniai žaidimai, kurie vyksta ypač kas septynerius metus, kai priimamas sprendimas dėl daugiametės finansinės programos, neprisideda prie integracijos, netgi priešingai. Ir tai parodo Europos Sąjungos neigiamą įvaizdį, kai vienos, kai valstybės narės tarpusavyje nesutarė, vienos laimi, kitos pralaimi. Ir vyksta tokia situacija, kad kai vienas pralaimi, tai kitas laimi. Ir žinoma, aš vis tiek esu įsitikinęs, kad ES konstrukcijoje yra labai didelė pridėtinė vertė. Bet kartais siekiama tą pridėtinę vertę užgošti. Taigi mes neturėtume nutolinti piliečių nuo institucinių reikalų. Kai kalbame apie biudžeto klausimus, o šie klausimai gali prisidėti prie dvasinės integracijos ir mūsų piliečių požiūrio formavimo, tai turime aiškiai apsvarstyti tas priežastis, dėl kurių mūsų piliečiai jaučia baimę, nepasitikėjimą visomis valdžios institucijomis, ne tik europinėmis, bet ir nacionalinėmis. Ir reikėtų kalbėti apie vidinį saugumą ir išorinį saugumą tame tarpe ir kaip tvarkomasi su migrantų ir pabėgėlių problemomis. Ir dabar tampa akivaizdžiau nei bet kada, kad reikia parengti, gaminti bendrą produktą, europinį produktą, kartais ir betinkamo finansavimo ir įtraukti į tai piliečius per nacionalinės vyriausybės, per nacionalinius parlamentus, kad piliečiai jaustųsi saugesniais. Turėdami visą tai galvoje, mes ėmėmės užduoties, o dabar jau baigėme parengti ataskaitą, kuri bus išleista gruodžio mėnesį. Ja įteiksime visų trijų institucijų vadovams. Aš sakau, kad ši ataskaita jau beveik pabaigta nes iš tikrųjų vyko labai daug konsultacijų, tame tarpe ir su ne vienu nacionaliniu parlamentu ir vienu ar kitu metu mes kvietėme parlamentų atstovus ir išsakėme jiems savo mintis. Taip pat konsultacijose dalyvavo ir kitos suinteresuotos šalis. Pati tema yra labai sudėtinga, taigi labai svarbu ir išklausimas. Svarbu išklausyti tuos, kurie galų gale priims sprendimus, kas bus daroma ir kas nebus daroma. Suprantama, tai esate jūs ES institucijų atstovai ir jūs nacionalinių parlamentų atstovai. Todėl labai svarbu, kad jūs atvirai pasisakytumėte ir esu įsitikinęs, kad taip ir padarysite. Prašyčiau jūsų užsakyti savo viltis, savo nerimą, savo abejonės ir tuomet mes į tai atsižvelgdami galėsime baigti renkti savo ataskaitą. Labai trumpai jums pristatysiu mūsų darbo esmę, kuri yra atspindėta ir konferencijos organizatorių. Ir tuo tikslu buvo numatytos trys panelinės diskusijos. Mes visuomet privalome turėti galvoje, kad tas procesas, kai ES patvirtinamas naujas biudžetas, tai komisijos pirmininko pavaduotoja Georgieva geriausiai žino tą procesą. Ir ji yra labai rami, optimistiška e, komisijos atstovė. Ačiū Jums už tai nes šiam procesui reikalingas vienbalsiškumas. Mes padarėme išvadą, kad tie dalykai, kuriems reikalingas vienbalsiškumas, nėra neįmanomi, nes vienbalsiškumas suteikia valstybei nariai teisę blokuoti nors jos neverčiamos to daryti. Ir mes manome, kad jeigu institucijos E, ir visuomenė gaus įtikinamus argumentus, tai galų gale visi pamatys, kad verta keisti sistemą, o gal vienoms valstybėms narėms bus priimtinesnis vienas sprendimas, kitoms kitas sprendimo aspektas ir galbūt visą tai būtų galima apjungti į vieną politinį paketą ir galbūt galima suformuoti tokią potencialiai blokuojančią daugumą, kad būtų galima priimti kuo geresnį sprendimą dėl viso paketo. Tikiuosi, kad šios dienos ir įdienos diskusijos padės susikurti aiškę ir ambicingą viziją, sprendžiant, kartu sprendžiant bendras problemas ir neapsunkinant viešųjų finansų, nebūtinai apsunkinant viešuosius finansus. Visai neseniai viešose diskusijose, kuriuose dalyvavo e, didelės valstybės narės finansų ministras, ir aš drįstu sakyti, kad niekas negalėtų pagrįstai pasakyti, kad jis ar ji e, žino, kaip turėtų atrodyti ES biudžetas po penkerių ar dešimties metų. Tai priklauso nuo daugelio dalykų ir mes neturime tokių įgaliojimų numatyti biudžeto dydį, bet galime atsižvelgti į jūsų gerbiamas pirmininkė nubrėžtus lūkesčius, būtent skaidrumą, neregresyvumą, nes tai yra vienas iš tų nelabai malonių dalykų, su kurio, kaip, kuris prisideda prie biudžeto formavimo ir finansavimo. Pasitelkus biudžeto instrumentą netgi galima geriau panagrinėti ir geriau suprasti europinės integracijos teigiamus aspektus, kurių paprastai nemato nei piliečiai, nei įmonės, bet kurie staiga pasirodo ir tampa svarbus tuo met, kai prarandami arba kai atsiranda rizika juos prarasti. Pavyzdžiui, tai, kad mes priklausome bendrai rinkai, mes taip esame pripratę prie bendros rinkos, kad e, nors specializuojamės ir nustatome kokius nors atotrukius ar kokias nors problemas, dažniausiai nematome tos didžiulės vertės, kurią turi bendroji rinka nes kai kalbame apie labai konkrečius dalykus, apie tai, kas kiek prisideda prie biudžeto, tai dažniausiai to nematome. Ir dažniausiai, kai derimasi dėl biudžeto, to nematoma, nematome. Tai gal šiek tiek labiau pasimato, kai kalbame apie tai, kiek kuri šalis prisideda prie biudžeto. Leiskite pridurti, kad visa visos sanglaudos programos skirtos tam, kad būtų padėta valstybėms narėms dalyvauti bendroje rinkoje. Ir e, iš tyrimų taip pat matyti, kad sanglaudos politika taip išsivystė, kad dabar padeda įgyvendinti daugiau programų ir jų negalima apibriežti vien biudžeto rėmais. Pavyzdžiui, Norvegija dalyvauja bendroje rinkoje, dalyvauja tam, tikrose, tam tikros politikos rytyje ir žinome, kad ši šalis į biudžetą sumoka daugiau nei dvigubai, nei gauna iš to, kas jai skiriama. Ir tai labai konkrečiai parodo, kad turi būti daugiau naudos, kai dalyvaujama bendroje rinkoje, nei tai, kas yra matuojama, nei tai, kas yra matoma, nei tai, ką galima apskaičiuoti tik pasitelkus biudžetinį balansą. Ir visa ta našta, kurią yra prisėmusi Norvegija, kad būtų dalyvautų bendroje rinkoje, tai nėra vien dėl romantiškų priežasčių ar kokio nors noro priartėti prie e, viduržėmio jūros šalių ar, ar Europos vidurio šalių. ta rizika nebūti bendroje rinkoje gali paskatinti platesnius apmąstymus. Netgi didelės valstybės narės, ypač viena didelė valstybė narė, pradeda pastebėti, kad jeigu nebus bendros rinkos sudėtyje, tai, tai irgi neatsitiks nemokamai. Aš turiu galvoje Brexit, jeigu dar nesupratote, apie kurią valstybę narę kalbu. Ir žinoma, Norvegija Galbūt dėl romantiškų priežasčių, galvodama apie šiltesnį klimatą, kai e, pačioje Norvegijoje šalta, svarsto, ar nereikėtų pasitelkti gyvendinti visus teisės aktus, kad galėtų geriau dalyvauti bendroje rinkoje. Ir manau, kad šis procesas, kai mes e, geriau suprantame, ką turime ir ko neturime. Ir kai matome, tai paaiškėja, kai matome e, tas valstybės narės, kurios apie tai anksčiau nebuvo pagalvojusios. Ir galbūt mes kitaip galime pradėti galvoti ir apie biudžetą. Na, dėl saugumo parlamento pirmininkas Šulcis daug apie tai kalbėjo, bet aš norėčiau pasakyti, kad mes dažniausiai turime galvoti ne tik apie išlaidas, bet ir apie pajamą, suprantama. Yra įvairių, įvairių būdų, kaip būtų galima surasti nuo savų išteklių ir turime galvoti apie tikslus, apie prioritetus, ir apie biudžeto formavimą. Tokiu būdu ES finansavimas taps aiškesniu mūsų piliečiams, jeigu nemalonesniu. Mes e, išnagrinėjome tokius politinių pagrindų turimus išteklius įvairiose srityse - finansinį stabilumą, FTT, finansinės veiklos mokestį, aplinką ir kovą su klimato kaita nacionalinės mokesčius, degalų mokesčius. Vokietijos finansų ministras pasiūlė juos visai neseniai ir kai kurie pajamų šaltiniai nepakeis to, kad fiskalinė kompetencija liktų nacionaliniu lygmeniu tai nėra ES mokesčiai, kaip kartais neteisingai suprantama. E, šie mokesčiai vis tiek bus surenkami nacionaliniu mastu, bet kaip ir buvo su PVM iš pradžių, mes galėsime priimti sprendimą ir galėsime pasiūlyti, kad tų surinktų mokesčių dalis būtų skirta ES biudžeto finansavimui ir kad tai taptų nuosavais ištekliais kaip kalbame ir apie bendrai nacionalinį produktą. Mes dabar esame pasirengę išklausyti visų, kurie norės pasisakyti, ypač nacionalinių parlamentų narių. Dar kartą nuoširdžiai su jais sveikinuosi ir turiu pasakyti, kad kai kalbame apie PVM, tai, gerbiamasis pirmininkė, didžiausias pridėtinė vertė bus tai, kad profesorius sutiko moderuoti šią panelinę diskusiją, nes jis yra pateikęs labai daug pasiūlymų dėl Europos integracijos ir ypač puikiai prisimenu vieną dieną, buvo sekmadienio popietė ir Andres Sapir atvyko į komisiją, ES komisiją, tuo metu aš buvau jos nariu ir mes ir jis mums ir kole, mums kolegoms kalbėjo apie ES biudžetą, koks jis galėtų būti logiški, kaip jis galėtų būti logiške, logiškesnis ateityje. Ir jis iš tikrųjų turi labai daug patirties ir galės mus vesti per šias temas ir aš nuoširdžiai jam dėkoju, kad jis sutiko tai atlikti šiandien mūsų visų labai. Ačiū. Thank you. May I already, sorry, may I already invite... Norėčiau pakviesti pirmuosius ekspertus, pirmosios grupės ekspertus ateiti atsisėsti čia.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 your... Prašau dėmesio. Norėčiau tarti keletą žodžių įžangai. Ir pirmiausia, noriu padėkoti trims institucijams, parlamentui, komisijai ir tarybai. Ir žinoma, aukšto lygio darbo grupės pirmininkui už garbę kuri tenka man moderuojant šiai sesijai. Manau, kad tiek Europos parlamento pirmininkas, tiek darbo grupės pirmininkas pasakė, kokie yra lūkesčiai susiję su šiomis diskusijomis trūkstančiomis dvi su pusę dienos. Visi kartu mes e, dirbame su sudėtinga problema, tačiau verta dėmesio problema. Pirmininkas, abu pirmininkai priminė, kokia yra situacija Europoje dabar, kokie yra iššūkiai ir koks vaidmuo tenka Europos biudžetui ir kurį jis galėtų suvaidinti geriau, susidarojant su tais iššūkiais. Manęs paprašė koordinuoti, moderuoti šią diskusiją. Mano vaidmuo iš esmės yra palengvintojo pirmininkas sakė, ir aš visiškai sutinku, kad turėtume dabar e, klausimos režime klausytis ekspertų e, ir e, nacionalinių parlamentų atstovų visų pirma. Taip pat ir Europos parlamento narių, kurie yra biudžeto komiteto nariai arba biudžeto draugai šioje diskusijoje. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kokios bus žaidimo taisyklės diskusijoms, kurios vyks tuos du pusdienius. Bus e, trys ekspertų grupės ir taip pat e, komisijos vicepirmininkė pakalbės, e, tars, sakys e, esminę kalbą ir po to bus ekspertų diskusija pabaigoje ir Austrija darbo grupės pirmininkas rezumuos visą diskusiją baigiant e, darbą. Taigi bus trys ekspertų grupės ir kiekvienu atveju bus keturi kalbėtojai tuo pačiu būdu du pasisakantis bus iš nacionalinių parlamentų ir du kalbėtojai bus aukšto lygio darbo grupės nariai. Du pasisakantis iš nacionalinių parlamentų kalbės pirmi, o po to e, pasakys aukštos darbo lygio, aukšto lygio darbo grupės atstovai. Kiekvienas turėtų kalbėti trumpai gana, penkios minutės bus skiriama kiekvienam matysime mirksinčią lemputę, kuri rodys, kad laikas baigėsi. Po to, žinoma, suteiksime galimybę padiskutuoti, kviesime parlamento, tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamento narius užduoti klausimus. Ant savo stalų turite pasisakymo korteles. Jos skirtos ir šiai sesijai, ir kitai sesijai. Šiandien šią popietę reikia užpildyti tas korteles. Jeigu norite paprašyti žodžio ar pateikti pareiškimą ir, aišku, visi turės galimybę tai padaryti. Idėja yra ta, kad galima užduoti trumpą klausimą, pateikti trumpą pareiškimą iki dviejų minučių, galbūt e, galėsime šiek tiek adaptuoti e, savo laiko tvarkymą, matydami, kaip viskas einasi. Turiu pabrėžti, kad ši konferencija yra protokoluojama, viskas, kas čia bus pasakyta, bus ne tik užprotokoluota, bet taip pat yra ir transliuojama. Taigi turėkite tai galvoje, kaip ir dera, kad e, čia yra ir žurnalistų. Mūsų grafikas šiek tiek įtemptas, nes šiek tiek vėluojame, bet pabandysime praras laiką pasivyti. Taigi turėsime dvi ekspertų grupės. Ir turiu pabrėžti, kad pertraukos tarp abiejų grupių kalbėjimo nebus pertraukos. Vienas grupė iš karto pakeis kita. Nuo ketvirtos valandos iki penktos bus pateikiama E, užkandžių, šiltų ar šaltų, nežinau, už salės durų. Jeigu kam norėsis, taigi nedelsdamas, dabar norėčiau pradėti darbą. Ir pirmoji grupė, jos e, pavadinimas yra ES biudžeto vaidmuo, pirmininkas, e, aukšto lygio darbo grupės ir parlamento pirmininkas minėjo, kad nors darbo grupės įgaliojimai daugiausia susiję su pajamomis. Manau, kad visi labai išmintingai suprato, kad pajamos ir išlaidos turi būti analizuojamos kartu. Jeigu bandai pagerinti pajamų sritį, tai darai, juk norėdamas pagerinti ir išlaidų pusę. Negalima kalbėti apie išlaidas be pajamų. Tai yra vištos ir kiaušinio klausimas. Jie abu eina kartu, jos abu reikia aptarti kartu. Ir būdami išmintingi, mes pradėsime nuo e, diskusijos apie ES biudžeto vaidmenį, prieš pradedami kitą klausimą nagrinėti šiandien, kuris yra svarbiausias šiai konferencijai, tai yra pajamų sritis. Na ir kaip sakiau, turėsime keturis prelegentus šioje grupėje, kaip ir kitoje. Pirmieji du bus nacionalinių parlamentų nariai. Ir pradėsime nuo pono Muldero, kuris yra Niderlandų atstovų rūmų narys ir ES reikalų komiteto narys. Jis yra parlamento narys nuo 2010 metų. Antras prelegentas bus Giorgio Tonini kuris yra biudžeto komiteto pirmininkas Italijos senate. Ir jis yra senato narys nuo 2001 metų. O po to du prelegentai iš aukšto lygio grupė, grupės, pirmiausia Daniel Dan, Dajanu, kuris yra ekonomikos profesorius Bukarešte. Tačiau turi įvairių darbų ir yra buvęs finansų ministras, Rumunijos finansų ministras ir pagaliau ponia Šimonytė, kuri yra aukšto lygio darbo grupės narė, kuri yra Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja ir buvusi finansų ministrė. Taigi labai e, įstabi ekspertų grupė ir mes tikėsime išgirsti jų išminties. Taigi, ponia Mulderį, prašom jūs pirmas. Priminsiu visiems, skiriame po penkias minutės. Ačiū, kad surengėte šią konferenciją ir kad sutikėte galimybę dalyvauti šioje diskusijoje, šioje darbo grupėje. Noriu padėkoti už organizatorių e, pastangas rengiant diskusijas apie ES biudžetą. Kalbant apie biudžetą, pirmiausia, reikia nustatyti, ką nori pasiekti. Tam reikia e, vizijos Europos Sąjungoje, ką ji turėtų daryti, ko neturėtų daryti. Tiesiog aš manau, kad tai yra aktualus klausimas, į kurį atsakymai gali būti labai skirtingai, tačiau manau, kad mums pavyks sutarti dėl tam tikrų punktų. Mano nuomonė, šiais laikais skepsizmo laikais Europa turi pasiekti rezultatų. Žmonės turi parodyti, kad jie gali spręsti didelės problemas, kurių negali išspręsti atskirai valstybės narės. Pavyzdžiui, e, spręsti migracijos klausimą. Mes matome tik tai pradžią. Jeigu pažvelgsime į Afriką, į gyventojų skaičiaus augimą, e, skurdą, vyraujantį blogą valdyseną, suprasme, kad gali būti daug žmonių, kurie nori atvykti į Europą. Kitas dalykas - išorės sienos. Negalime užtikrinti laisvą judėjimą Europoje, neturėdami sienų kontrolės, taigi reikia kontroliuoti jas. Kita tema - saugumas. E, susidūrėme su ne, teroristų, ne vienu teroristų išteklių išpoliu ir turime artimiau bendradarbiauti šioje srityje, o tai kainuoja pinigus. Dabar perėsiu prie išlaidų. Kai žvelgiame į dabartinės išlaidas, kyla klausimas, ar jos atitinka ES ateities prioritetus. Bendroji žemės ūkio politika, kuri sudaro 40 procentų ES biudžeto, yra didžiausias rytis, kur tenka daugiausiai išlaidoms. Klausimas, ar ne per daug, ar tie pinigai išleidžiami išmintingai, kaip stimuliuoti naujoves ir konkursingumą šiame sektorėje. Turime tiesioginių pajamų paramos sistemą. Tačiau aš manau, ūkininkai turėtų puikiai išmanyti ne kaip gauti subsidijas, o kaip uždirbti savo pajamas. Toliau sąglaudos politika, kaip buvo minėta anksčiau, nemaža dalis Europos Sąjungos biudžeto skiriama čia. Manau, kad šios pinigus reikėtų skirti tik tai e, skurdžiausiams regionams, nes kitaip tiesiog tie pinigai cirkuliuoja. Taip pat reikia atkirpti dėmesį ir mažesnės išlaidas, kur galima staupyti pinigų. ES institucijos turėtų čia rodyti pavyzdį. Pavyzdžiui, Europos parlamentas. E, girdėjau, nori turėti savo vairuotojų tarnybą. Galbūt čia nedaug pinigų, bet žmonėms atrodo, kad leidžiama ir leidžiama vis daugiau pinigų. Ir po to keletas žodžių, kurių nereikėtų minėti. Grinasis balansas. Pagal tyrimą, kurį mes gavome, yra grino balanso instinktas, kuris iš karto įsigalioja, kai priimami finansiniai sprendimai. Tačiau kokios yra tokio grinojo balanso instinkto priežastis? Manau, kad dalis priežasčių yra veiksmingumo trūkume, išlaidų reguliarumo trūkume. Jeigu visą tai nėra tvarkoje, tvarkoje, žmonės manys, kad ES biudžetas švaistomas ir tai prisideda prie euroskepticizmo augimo ir diskusijų apie grinąjį balansą. Nes ES biudžetui nenaudinga, jeigu yra oro uostų, kuriuos finansavo ES, bet jie nėra naudojami. Pavyzdžiui, kaip Siedat Real, 100 milijonų, 100 milijonų eurų išleista, o jokia oro linija nenori ten skristi. Žinau, kad e, dvi būstinės Europos parlamento taip pat neprisėda prie šios klausimų sprendimą. Žinau, kad čia ilgos diskusijos. Kiekvieną kartą, kai kalbu apie Europos Sąjungą, kodėl, klausimą manęs, kodėl e, reikalingas Strasbūras, kam reikia dviejų būstinių parlamentui. Tai yra tiesiog pinigų išvaistimas. Tas pats ir e, išlaidų apskaita. Jau tapo tradicija, kad Europos auditorumai ne, nepateikia pozityvaus pozityvios patikinimo pareiš, pareiškimo, pozityvios deklaracijos e, niekada. Kaip liberalas, aš nemanau, kad man, man nepatinka dideli biudžetai nei vietinių, nei tarptautinių mastų, todėl aš esu už biudžeto mažinimą, kas yra įmanoma, mano nuomonė. Mažesnis biudžetas taip pat prisidėtų prie diskusijos apie grinuosius mokėtojus šalis, kurios mažiau moka, lengviau pritartų daugiametį finansiniai programai. Taip pat aš nemanau, kad yra trokštama didinti ES biudžetą, kai daugelis šalių turi didelę nacionalinę e, viešąją skolą. Tai būtų blogas pavyzdys. Aš taip pat pasisakyčiau už aiškesnį biudžeto formavimo procesą pagal tam tikras datas. Ir tai būtų e, išspręsta problema dėl vėluojančių mokėjimų. Ir mes sakytume, kad geriausias punktas pradėti taikyti sistemą, pakeisti senas, senas mokėjimus naujais. Tai yra, kai turi naują projektą, gauni naujos pinigus. Reikia pasirinkti, aišku. Po to pajamų pusė. Dabartinė sistema, kaip jau buvo sakyta, yra labai sudėtinga, politizuota ir techniška. Be to, nacionalinio įnašų skaičiavimai, tas modelis, kuris naudojamas, daro jį nenuspėjimu. Ir dėl to atsiranda visokių blogų jausmų. Mokesčiai. Mano partija mano, kad mokesčių gale yra svernių valstybių reikalas ir E, nuosavi mokesčiai ES būtų padarytų nepriklausomą nuo e, nacionalinių valstybių. Tai mano partija tam nepritartų. Aš nemanau, kad ES populiarumas padidėtų įvedus ES mokesčius. Taigi, rezimuojant, mes norime verties už pinigus, ne dėl to, kad mes esame buhalteriai, bet dėl to, kad mes norime Europos ir Europos biudžeto, kuris dirbtų žmonėms. Thank you. Uh, thank you very much. Labai ačiū už e, jūsų aiškis mintis ir aiškį žinę perduotą. Pane Toninė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad svarbiausia pagrindinė ES išlaidų arba su išlaidomis susijusi problema yra pirmiausia ES biudžeto mastai viena vertus ir antra vertus biudžeto lėšomis pasiekiami rezultatai. Beveik 45 procentai biudžeto ES, e, taip pat ir valstybių narių, sudaro bendras nacionalinės pajamos ir jų įmokos. Prieš 2008 metų krizę ES ekonomikos augimas sumažėjo, tapo mažesnis nei JAV. Nepaisant to, daugelį metų ES, galiu tik taip pakartoti, kad e, Europos ekonomikos augimas mažesnis nei JAV, tačiau viešojo sektoriaus išlaidos yra pakankamai didelis, Dėl to padidėjo to trukis skirtumai tarp atskirų valstybių narių ir padidėjo skurdo apimtis. Ateityje reikėtų siekti, kad ES viešojo sektoriaus išlaidos būtų tokios pačios kaip ir likusiame pasaulyje, tačiau jomis tikrai negalime užtikrinti to, ko piliečiams reikia daugiausiai pakankamo saugumo. Tai, kaip yra panaudojamos viešojo sektoriaus išlaidos Europoje šiuo metu tikrai neleidžia teikti, kad sukūrima didžiausia vertė pridedamoji už panaudojamas lėšas. Todėl dauguma Europos piliečių vis labiau nutolsta nuo ES institucijų ir politikos bei politikų taip pat ir nuo valstybių narių politikų. O tai reiškia, tai reiškia kad tarpusavio santykis tarp mokestinimo ir tarp politinio atstovavimo nėra pats tinkamiausias. Todėl tai būtina iš esmės reformuoti viešųjų finansų sistemą. Ir ta reforma turi apriepti tiek ES, tiek valstybės narės. Todėl būtinai traukti į diskusijas apie šią reformą taip pat ir nacionalinių parlamentų atstovus, nes čia mes kalbame galiausiai apie Europos mokesčių mokėtų ir piliečių pinigus. Mūsų parlamentinio darbo patirtis iškai parodė, kaip yra sudėtinga reformuoti viešojo sektoriaus išlaidų struktūrą, viešųjų išlaidų struktūrą. Negalime paprasčiausiai įvesdinėti naujų mokesčių arba numatyti naujų išlaidų. Yra svarbu, kad naujos išlaidos ir jų formos pakeistų iki šiol buvusias ir kad išlaidų apimtis mažėtų. Tuo tarpu, norint tokią reformą įgyveninti, susidurėma su vėraus pobūdžio įvairių suinteresuotų subjektų pasipriešinimu tą patį galima kalbėti ir apie padėtį ES, bandant panašią reformą įgyvendinti. Čia į pirmąjį planą iškyla nacionaliniai interesai. Ir nacionaliniuose parlamentuose galima tokį pasipriešinimą įveikti pasitelkus vidutinės trukmės perspektyvą ir įtraukiant į diskusijas visus suinteresuotus subjektus, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp bendrojo gyrio ir tarp atskirų grupių arba subjektų interesų. Todėl mums tenka užduotis, padedant profesoriaus Mončio vadovaujamai Štarango darbo grupiai, parengti vidutinės trukmės laikotarpio Europos finansų reformos sistemą, daugiausiai dėmesį skiriant nuosaviems ištekliams, apie kuriuos kalbama 311 straipsnėje, tačiau turime kalbėti ir apskritai apie valstybių narių ir visos ES biudžeto struktūrą. Ir čia atitinkamos nuostatos turi driektis raudoną giją per visą tą e, ties trukmės laikotarpio planavimą, nepamirštant subsidirumo principo, tačiau tas principas yra nuolat pažeidinėjimas. Viena vertus matome, kad ES per daug kišasi į valstybių narių kompetencijos sritis, o antra vertus valstybės narės dažnai nesugeba reaguoti ir išspręsti esminės svarbos klausimus ir juos išspręsti gali tik tai Europos Sąjunga, tačiau ji neturi nei atitinkamų išteklių, nei atitinkamų įgaliojimų šiems klausimams ir šioms problemams spręsti. Taigi, remdamiesi subsidiarumo principu, turime peržiūrėti ES išlaidų struktūrą ir tik tai tą padarydami mes sugebėsime užtikrinti tam tikrą e, kiekybinį, kiekybinę pusiausvyrą tarp ES ir valstybių narių išlaidą. Ja biudžetą pavyzdžiui sudaro 50 procentų e, federalinio biudžeto išlaidos ir 50 procentų valstybių e, biudžetai. Tuo tarpu ES tas santykis e, yra kitoks e, ir jis smarkiai varijuoja atskirose sritise. Taigi mes eurozonoje turėtume turėti galimybę numatyti tam tikrą fiskalinę politiką vykdyti, mokesčių politiką ir derinti savo politinius tikslus kartu su Europos centrinio banko ekspansinė politika ir tokiu būdu skatinti ekonomikos augimą. Šios priemonės yra būtinos, nes mes puikiai matome, kur yra e, federalinės ekonomikos politikos ribos. Jai reikia daugiau lankstumo ir todėl reikia skatinti investicijas, laikyti stabilumo ir augimo pakto, tik tokiu būdu galėsime pataisyti situaciją darbo rinkoje, paskanti ekonomikos augimą. Labai ačiū už jūsų išvalgas. Dabar sutiksiu žodį Danieliui Tajanu, Dajanu e, aukšto lygio darbo grupės nariui. Panašiai, pan, laba diena, pan pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti visiems Europos komisijai, parlamentui, tarybai už e, galimybę būti šios e, aukštrango grupės narių, turėti galimybę bendradarbiauti su mūsų pirmininku, labai išmintingu žmogumi, ponu Mariju Monti, taip pat komisijos nariais, kitomis kolegomis dabar tęsiu angliškai. Aš uh, Iš pat pradžių noriu pasakyti, kad visiškai nekvestionuojamas dalykas man yra tai, kad nesvarbu, kaip ES yra peikiama pati savaime ir visam pasauliu yra viešasis gėris dėl tos minkštosios galios, dėl savo propaguojamų vertybių. Todėl Nestebina manęs, kad tiek daug šalių Europoje, kurios dar nėra prisijungusios, vis, nor, vis dar nori prisijungti prie Europos Sąjungos. Žinau, kad mes nepakankamai įvertiname, kokia naudinga ir vertinga Europos Sąjunga yra mūsų istorija ir mūsų ateičiai. O dabar dėl breksito ir aš kalbėsiu apie tai nedaug, tačiau reikia pabrėžti, kokia svarbi yra taip pat rinkės kalysės ekonomika visą Europą ir saugumo politikos prasme. Įstojus Junkinė karalystė, eurozonos narių vaidmuo tik dar labiau sustiprės ir taip pat finansiniai pajėgumai eurozonos sustiprės viso Europos Sąjungoje. Trečias dalykas, ES biudžetas yra būtinas, nes e, keli iš jūsų minėjote, taip pat pirmininkas Šulcis, e, apie tai kalbėjo apie pirmininkas Monti. Nes ES biudžeto lėšomis ir toliau privalome turėti galimybę finansuoti visuotinės svarbos projektus. E, Vokietijos kanclerė Merkel su Prancūzijos prezidentu Olandu ir Italijos premjeru Renzi Italijoje buvo susitikę ir tuomet Vokietijos kanclerė aiškiai pasakė, kad Italija ir Ispanija neturėtų būti paliktas likimo valiai ir vienas ginti Europos Sąjungos išorės sienas, išorės sienų apsauga, tai yra konkretus pavyzdys tos Europos Sąjungos pridedamosios vertės ir reikia skirti atitinkamą finansavimą. Aš paminėjau tik tą susitikimą Italijoje, tikrai galiu pritarti jūsų teiginiui dėl Graikijos. Jeigu taip įvyktų, kad e, nebūtų įvestas bevizis režimas e, Turkijos piliečiams, tai Graikija ta, gali vėl patekti į nepavydėtinę situaciją. Taigi būtina e, apginti šio, šiuose srityse ES plėčių interesus, tam reikia skirti finansavimo komisijos. E, Visi pirmininkai Gergėvai jums papasakos, kaip buvo sunku sustarti dėl finansavimo ir įmokų į Turkijos fondą. Ir ne tik dėl dabar vykstančios krizės ir e, dėl eurozonos e, valdysenos problemų, dėl silpno ekonomikos augimo pasaulyje, demografinių problemų mes susidurime su šiomis problemomis, nes tų problemų yra ir visur kitur pasaulyje, taip pat ir JAV, tačiau mes neturime tinkamų valdymo struktūrų padedančių veiksmingiau šias problemas spręsti, tačiau pirmiausia, mes turėtume sustarti ir tinkamai finansuoti ES biudžetą. Per šius du metus aš išmokau ir supratau, kad tiek Niderlandų požiūris, tiek ir Vokietijos požiūris yra tinkamas. Mes negalime kalbėti apie finansavimą, nesusitardami dėl to, kaip tas lėšas reikia panaudoti. Iš tiesų nuomonės išsiskyrė šiais klausimais pakankamai rimtai, tačiau tikrai turime nekalbėti turime nepamiršti lėšų panaudojimo. Kadangi laikas baigėsi, aš turiu pasakyti, kad ES biudžetas turi būti derinamas su nacionaliniais biudžetais. Galima išverti labai daug sąveikos galimybių e, tinkamai panaudojant tiek nacionalinių biudžetų, tiek ES biudžeto lėšas jeigu tas, tą sąveiką, e, sąveikumą užtikrintume geriau, rezultatai būtų daug geresni. Tikiuosi, kad e, patys išmintingiausi ES protai, ES parlamento nariai, nacionalinio parlamento nariai ir, ir ypač piliečiai sugebės susitarti dėl pačių tinkamiausių būdų, kaip išsaugoti ES, mūsų gyvenimo būdą ir leisti mums neprarasti savo minkštosios galios, turime spręsti migracijos, terorizmo problemas, turime pasiekti, kad tinkamiau veiktų mūsų saugumo žvalgybos tarnybos, bendradarbiautų geriau. Tarp atskirų valstybių narių visoms šioms reikmėms reikia skirti atitinkamą finansavimą ir ES privalo užtikrinti tas būtinasis paslaugas, tą viešą gėrį, kuriam finansavimas yra būtinas. Ačiū už galimybę pasisakyti šią auditoriją ir už galimybę susitikti su daugeliu buvusių kolegų. Labai ačiū už jūsų mintis ir dabar suteiksiu žodį poniai Šimonytė. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti už šią galimybę kalbėti šiai auditorijai, nes manau, kad svarbu žinoti, kad jeigu norime ką nors pakeisti dėl ES biudžeto, tai turime kuo labiau įtraukti nacionalinius parlamentus, nes galų gale diskusija vyksta ne čia, ne Strasbūrė, o mūsų valstybėse narise. Daug piliečių ne, nelabai ką supranta, kaip e, leidžiamos lėšos iš nacionalinių biudžetų, nes ir mano šalyje buvo tokia situacija, kad žmonės manė, kad didžioji biudžeto dalis yra išleidžiama administravimui, kad yra mokam, išmokama algomis įvairioms ministerijoms ir algoms, o iš tikrųjų tai buvo priešingai, nes tam buvo skiriama mažiausiai lėšų. Ir manau, kad žmonės dar mažiau supranta, kaip yra leidžiamos ES biudžeto lėšos ir kaip formuojamas biudžetas. Todėl biudžetas ir, ir dis, diskusijos dėl biudžeto gali būti irgi labai sudėtingos, nes biudžetas gali būti puolamas, kaltinamas, tai, tai galėtų būti lengvų taikiniu. Todėl reikėtų daugiau diskutuoti ir apie ES biudžetą, ir apie nacionalinius biudžetus, nes kon savoka, koncepcija tai yra ta pati. Uh, Tai yra finansinės priemonės, kurios yra reikalingos pasiekti mūsų tikslams ir planams. Bet kai kalbame apie tai, ką norėtų pasiekti ES, tai e, prisimename tą istorinę sudėtį, kad labai svarbi yra bendroji žemės ūkio politika, vieniems jį priimtina, kitiems ne, po to sanglaudos politika, kai kas galvoja, kad tai yra lėšų švaist, vystimas. Aš esu iš to šalies, kuri gauna daugiausia sanglaudos, daug sanglaudos politikos, politikai skirtų lėšų, todėl aš niekada taip nepasakyčiau, bet daug kas mano, kad tas lėšas būtų galima leisti veiksmingiau. Uh, ir būtų galima sukurti daugiau pridėtinės vertės, bet susidurėme ir su naujais iššūkiais, su nauja tikrovė, būtent skaitmeninimu, integracija. Ir reikia kalbėti ne tik apie bendrą rinką, bet ir energetinį integravimą, infrastruktūros integravimą, migracijos klausimus, terorizmą ir, ir dar tų klausimų yra atsiranda naujos politikos rytis, naujos grėsmės, naujos aplinkybės ir jeigu ES nori tinkamai dalyvauti ir pasisakyti šiuose srityse, tam turi būti skirtas finansavimas. Kai kalbame apie nacionalinį biudžetą, tai irgi galime pasakyti, kad tikslas yra gyvendinti kažkokią politiką. Suprantama, nutinka ir taip, kad nėra pakankamai išteklių skirta, bet dar blogiau yra tai, kai panaši situacija susidaro ES lygmenių. Nes reikėtų kalbėti ir apie masto ekonomiką, apie politikos ryčių gyvendinimą. Ir jeigu šalis įgyvendintų tas politikos rytis atskirai, tai galiausiai išleistų daugiau lėšų nei įgyvendindamos kartu. Kalbant apie biudžeto vaidmenį, Galima tą vaidmenį suprasti iš skirtingų perspektyvų. Tai gali būti biudžetas ES ir tai yra finansinis pagrindas, e, su kurio pagalba įgyventinamos finansinės politikos. O kai kalbame apie valstybės narės, tai kai kurios supranta ES biudžetą kaip E, viešųjų gerybių kūrimo šaltinį ir kaip viešąją naudą, o kaip kitos šalys tai supranta galbūt kaip lėšų švaistimą. Mes grįšime prie to klausimo, prie grinojo balanso ir kitų klišių, kurios yra nu, pasitelkiamos, kai kalbam apie ES biudžetą, bet manau, kad labai reikia uh, ne tik reformuoti idėjas, bet reformuoti idėjas, kaip tas reformas galėtų įgyvendinti piliečiai, kurie dabar nelabai supranta, koks yra ES biudžeto vaidmuo ir turi įvairiausių abejonių ir įvair, įvairų supratimą. Kai kurios šalys mano, kad jos moka daugiau nei gauna naudos, bet jeigu atliktume konkrečius paskaičiavimus, tai pamatytume, kad ko gero yra priešingai. Pabaigai Norėčiau pasakyti, kad yra dar ir toks paralelinis klausimas. Labai dažnai girdime, kad eurozona ir, irgi kalbama apie fiskalinius eurozonos pajėgumus. vaidmenų sanglauda. Eurozonos fiskaliniai pajėgumai tai yra tos temos, kurias reikėtų sekti, kurias reikėtų suderinti taip, kad jos neštų naudą visai ES ir jos ekonomikai. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems keturiems prelegentams ir ne tik už jų išsakytų minčių turinį, bet ir už tai, kad jų kalbos neviršijo laiko limito. Na, puiku, kad nuomonės dėl kai kurių dalykų skiriasi, dėl kai kurių dalykų sutampa, tai yra visai normalu. Uh, prieš suteikdamas žodį e, pirmajam norinčiam užduoti klausimą, pasakysiu štai ką. Visi žinome, kad ES biudžetas tai yra tik labai nedidelė visų viešųjų išlaidų dalis visų, tai sudaro tik 2 procentus visų viešųjų išlaidų Europoje, kurios yra padaromas per ES biudžetą. Ir pirmininkas labai aiškiai tai paminėjo savo žanginėje kalboje. Ir šios grupės įgaliojimai yra nėra nustatyti, ar vienas BVP procentas yra tinkamas ar ne. Manau, kad šiuo metu e, trumpalaikė prasme viskas yra tinkama, bet mums reikia kalbėti, kaip efektyvinti išlaidas ES lygmenių, kad jos kurtų papildomą vertę ir kad kurtų ES viešasis gerybės. Ir kaip būtų galima tai parodyti. Iš esmės, ES lygmenių tai galima padaryti daug geriau, nes tos lėšos dažniausiai turi tarptautinį pobūdį. Visi paminėjo migracijos klausimus, visi paminėjo saugumo klausimus ir tai yra labai akivaizdus viešųjų gerybių pavyzdžiai. Manau, kad tai yra šio klausimo esmė. Ir tai atsispindės mūsų diskusijoje. Pirmiausiai norėčiau suteikti žodį ponui Savary, kuris užduos pirmąjį klausimą. Ačiū pirinkė, aš esu Nacionalinės asamblėjos atstovas, kaip mano kolega Ešlė. Norėčiau užduoti klausimą ne techninį, kaip, e, kaip elgtis su, su lankstumu, kaip finansuoti jaunimo fondą, kaip finansuoti bendradarbiavimą su Turkija fondą. E, tai yra labai svarbus netidėliotiniai klausimais. Mūsų iššūkiai yra tai, kad girdime, kad Europa brenda iš krizės 2008 e, metų ir tampa tarp vyriausybinė Europa. Biudžetas, e, apie kurį kalbame šiandien, yra bendrijos biudžetas. Tai yra Taigi, kaip e, paaiškinti tą tendenciją, kad atsiranda vis tarp vyriausybinės Europos daugiau ir kad mes kalbame apie E, bendryje. Ir toliau kyla klausimai, kurie keliami ir Prancūzija. Dėl eurozonos e, biudžeto. Ar jūs galvojate apie tai? Ir, ir kaip įsivaizduojate, kaip jis, koks jis santykis būtų su dabartiniu biudžetu? Nes atsirastų tam tikra įtampa, Europa yra krizėje. Tai yra kyla konjunktūrinių klausimų. Toks pirmas klausimas. Ir antras klausimas. Galėčiau pasakyti, kad sąjungos biudžetas galbūt legitimus. E, klausimas čia kyla, ar gali jis reaguoti į dabartinius sunkumus. Paimkime bendrojo žemės ūkio politiką. Šiandien e, bendrojo žemės ūkio politika apima nemažai biudžeto. Kai viskas e, gerai žemės ūkėje, tai viskas gerai. O kai vis, kažkas pasidaro blogai, tai e, išlaidos didėja. Ir e, BŽUP ko gero turėtų pereiti prie rinkos principų, reikės ženklių pokyčių, kad tie ir dabar tie, kuriems gerai sekasi, gauna didelės subsidijas, nors yra kainos didelės, o tie, kuriems nesiseka, gauna iš nacionalinio biudžeto papildomų paramų, kalbant čia apie 18 milijardų eurų. O ūkininkams vis tiek sunku suvirtis galą su galu. Taigi, turint galvoje, tokius įvykius reikia keisti BŽUP. Tačiau sakoma, kad ne, turime daugiametę finansinę programą septyneriems metams ir nieko negalime keisti. Manau, kad tai yra rimta problema. Ir atsiprašau, kad galbūt taip e, ilgai, bet manau, kad tai e, gadina įvaizdį susijęs su biudžetu. Ačiū, ponė Savary. Toliau. Ponas Baloras iš Graikijos parlamento. Γεια σας. Επιτέλους... Ε... Ačiū. Pagaliau mm, diskusija, kuri traukia ir e, nacionalinių parlamentų narius dėl ES biudžeto ateities. Panas Arponai, nemanau, kad perdedu sakydamas, kad e, ši e, diskusija yra apie ES ateitį. Esmė yra tokia. Ar manote, kad Europos ateitis turėtų būti e, nulemta 28 buhalterių ar tiesiog kai kurių šalių buhalterių? Aš kalbu apie apskaitininkus, buhalterius, kurie mano, kad viskas yra e, vaikų žaidimas ir galiausiai kažkas pralaimi, kas gauna blogiausias kortas, e, tai dažniausiai silpniausiai. Aš manau, kad tai yra susijęs su ekonominiais ir socialiniais klausimais, ne tik su apskaita. Kalbame apie principus, apie konvergencijos principus, e, kovos neligybę, kalbame apie sąžiningą augimą, man atrodo, kad mes apie juos tik tai kalbame. Pažvelkime į sveikatos, švietimo, užimtumo, mokslinio tyrimų, kultūros biudžeto mažinimą, ką nusprendė taryba. Jeigu taip darome, kaip mes susidorosime su skurdu? Ar tikrai mes nerimaujame dėl to skurdo? Kaip padėsime tiems, toms šalėms, kurios e, susiduria su vilti praradusių pabėgėlių e, bangomis? Kaip mes išspręsime tas problemas, taikydami apskaitos triukus? ES vis tiek dar tebėra krizės kneuštose, skirtingai nuo JAV, kur krizė prasidėjo tuo pat metu kaip ir Europoje. Taigi kaip stiprinti ekonomikos augimą, ypač tose šalise, kurios patyrė skaudesnių smūgių. Ponios ir ponai, paskutinis dalykas, e, kurį noriu pasakyti, yra tas, kaip pažabosime tos naujasias finansinės priemonės, ar iš apskaitos taško, ar iš socialinio požiūrio taško. Kalba čia ne tik apie apskaitą, reikia taip pat kalbėti ir apie sutarčių e, apsaugą Vokietijos. Perviršis biudžeto yra 8 procentai BVP. Tai pažeidžia e, sutartis. Ką pasakysite apie tai? Aš manau, kad aš bijau, kad bus dar blogiau ir bijau, kad bus daugiau norinčių išstoti iš sąjungos. Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar Europos parlamento narys, pana Izabel Toma. Labadiena, norėčiau pirmiausia padėkoti pirmininkui Monti, kuris e, patinaudojo šią iniciatyvą surenkti tokį susirkimą su įvairių lygių parlamentarais. Aš klausantis vienų ir kitų, matosi, kad tai yra būtina. E, ir kadangi sanglaudos politika buvo minėta, norėčiau priminti, kad tuo metu, kai Europai reikia daug investuoti į sanglaudos biudžetą, biudžetą į sanglaudos sritį, 5 milijardai yra, nėra menka suma. Ir tai taip pat yra viena iš priemonių išlyginti regionų išsivystimo lygį ir tai yra viena būtina sąlyga mūsų bendram projektui. Tikrovėje e, galbūt ne tik prancūzai sako, Ir e, kad tie, kurie nori užmušti šunį, yra patys pasiūtę. Taigi mums reikia, kad mes perėtume prie naujų prioritetų Galima kalbėti apie saugumą, investicijas, apie jaunimo darbą, sienas, energetinį pereimą, klimato kaitą ir e, neturime pakankamai išteklių ir mes mažiname išlaidas galbūt kai, kai kuriems. E, skiriams rytims aš nekalbėsiu apie žemės ūkio politiką, nes aš pati prancūzė, tačiau kaip sakė pana Savarė, yra būtinų pokyčių. E, tačiau nepriklausomybė maisto produktų srityje tas pats taip pat svarbu kaip ir energetinis nepriklausomumas. Todėl norėčiau užduoti tris klausimus labai trumpai. Pirmiausia, skaidrumo klausimas, kuris buvo paminėtas, man atrodo, yra vienas svarbiausių. Sakyčiau, kad šis kad dėl skaidrumo pirmiausia atsakingos valstybės narės, nes jos derėsi už uždarių durų. Antra, e, aš taip pat sutinku, kad negalime e, e, toliau semtis išteklių iš nacionalinių biudžetų. Todėl reikia ieškoti nuo savų išteklių. Ir trečias klausimas Man atrodo, kad turime visi kartu suvokti e, didžiausius iššūkius šios krizės metu. Sažiningai e, tai suvokti. Ir imtis e, svarbiausių klausimų, tai yra neligybės tarp mūsų, tarp mūsų regionų, Ir būtent e, apie tai galvodami kalbėti apie finansavimą. Ačiū. Kitas klausimas ar pareiškimas. Pone Giganė, Latvijos parlamentas. Thank you so much, Mr. Chair. Ačiū, ponia pirminkė. Norėčiau pakomentuoti sanglaudos politiką. Džiaugiuosi, kad kai kurie prelegentų minėjo sanglaudos politiką kaip svarbę viešąją gerybę, kurią sukūrė ES biudžetas. O tie, tiems, kurie skeptiškai žiūri į tą viešą gerybę, norėčiau pakviesti jūs į sanglaudos šalis, pavyzdžiui, mano šalį, Latviją. Ir pamatysite, kad per 12 metų, kai esame ES nariai, mūsų šalis transformavosi iš buvusios komunistinės šalies į šiuolaikišką vakarų šalį su išvystyta infrastruktūra ir regioniš prasme subalansuota šalimi tapus. Nes sanglaudos politika iš tiesų leidžia mūsų regioniniams miestams plėtotis taip pat. Aš manau, kad tai yra labai svarbi viešoji gerybė, kurią teikia ES biudžetas. Pratesant pono Šulco mintis apie sanglaudos draugus. Manau, kad visi sanglaudos draugai ma, žino, kad sanglaudos politika kažkurio metu e, pasibaigs. Todėl pats laikas dabar kalbėti apie tai, kaip tai padaryti, kaip užbaigti sanglaudos politikos taikymą nuspėjamų būdų, jau dabar numatyti kažkokią grafiką, e, mažėjantiems, mažėjantiems e, pervedimams infrastruktūrai toms šalims, kurios to pasinaudoja iki šiol. Ir be to aš norėčiau sutikti su ekspertais, kurie sako, kad e, pareikalavimų reikalavimų vis daugiau iš, pavyzdžiui, iš Europos tarybos dėl naujų politikos ryčių, kur ES turi svarbesnį vaidmenį. Mes reikalaujame iš ponios Mogherini vykdyti aktyvę užsienio politiką, norime geros migracijos politikos, ES lygmenį norime kovoti su terorizmu ir taip toliau. Tačiau turime suprasti, kad ES biudžetas yra labai mažas, kad viską padarytų. Todėl tikrai turime pradėti kalbėti apie nuosavus išteklius ir nuosavus, nuosavus paimų šaltinius. Ačiū. Aš noriu paprašyti laikytis dviejų minučių laiko limito, nes turime nemažai dar klausimų. Ir reikia skirti dar keletą minučių kiekvienam iš ekspertų atsakyti į jūsų klausimus ar pakomentuoti išvadas padaryti toliau. Paula Gerilį, Italijos senatas. Thanks very much. Labai ačiū. Manau, kad iki šiol visi mūsų ekspertai sutarė dėl to, kad reikia reformuoti ES biudžetą. Viena iš svarbiausių šios reformos priežasčių yra statinė labai, labai statiška biudžeto sandara. Ir e, nėra vertinama, kaip yra laikomasi susidarimo principą biudžetą sudarant ir lėšas panaudojant ir kokia pridedamoji vertė ES lygių yra sukūriama. Taigi Sižvelgiant į tai ir sižvelgiant į krizę, kuria yra patekusi Europa, yra akivaizdu, kad reikia Europoje kurti naujas darbo vietas, investuoti į naujas technologijas, į inovacijas, užtikrinti išorės sienų saugumą tam, kad užtikrintume savo piliečiams didesnį saugumo jausmą. Pirmkas Monti minėjo, kad tai yra e, viešasis geris ES mastu ir ES biudžeto lėšos turėtų būti panaudojamos jam kurti. Taigi reformos būtinybė akivaizdi, tačiau jis susijusi taip pat ir su dideliais iššūkiais dėl nacionalinių interesų, kurie atsispindi ES biudžete. Turime labai aiškiai suprasti, kad e, reformuodami biudžetą turėsime dėlioti tam tikrą dėlionę Todėl svarbiausias mūsų tikslas būtų sudaryti šio laikinį laik, lankstų biudžetą, kurio lėšas būtų galima panaudoti priklausomai nuo mūsų politinių prioritetų. Taigi svarbiausias klausimas, tačiau turėtų būti, kokie būtų svarbiausi šio biudžeto lėšų panaudojimo tikslai. Atsakydami į šį klausimą, jūs po to atsakysite ir į kitą klausimą dėl šio biudžeto finansavimo. Taigi, Pagrindinis mano klausimas ekspertams, ar jūs nemanote, kad skirtingos funkcijos reikalauja galbūt iškai skirtingų ir kelių ES biudžeto finansavimo šaltinių, kaip buvo minėta, biudžeto pajamos ir išlaidos, bet kokiuose diskusijose tokio pavadžio turėtų būti svarstamos kartu. Dabar kalbės Europos parlamento narys, narė tiksliau, ponė Gardė Zabalė. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo minties, kad visiškai pritariu kolegiai iš Latvijos. Reikėtų apsilankyti sąjungos politikos valstybėse narėse ir savo akimis pirmiausiai įsitikinti sąjungos politikos teikiamą naudą. Tačiau taip pat yra ir kitų šalių kurios nepriklauso, kurios negauna paramos iš sanglaudos fondų, tačiau taip pat gali pasinaudoti tą pažanga, kuri padaryta e, sanglaudos e, politikos šalise. Taigi sanglaudos politika yra naudinga visoms 28 valstybėms narėms. Aš nemanau, kad ES gali tikėtis pažangos, jeigu jos biudžetas sudarys tik vienas procentas bendrų nacionalinių pajamų valstybių narių ką mes galime pakeisti. Turėdami tiek lėšų tikrai nesugebėsime užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybos, nesugebėsime kovoti su klimato kaita, toliau tęsti sanglos politikos labiausiai atsilikusiose regionuose, negalėsime investuoti į infrastruktūros projektus, negalėsime taikyti inovacijų, mažinti jaunimo nedarbo. O šiandien dar mes turime ir pabėgėlius priimti bei kurti bendrą gynybos politiką. Iš tiesų, net ir turint 1 procento ES biudžetą, šių tikslų siekti būtų sudėtinga, dabar dar jį norima ir mažinti. ES teigiama, kad siekia tobulybės ir mes neturėtume savęs apgaudinėti, kad nebus daroma jokių klaidų finansuojant tam tikrus e, projektus. Tai iš tiesų nėra ir negalime reikalauti iš ES būti šventa, kai tuo tarpu patys mes tokie nesame. Dabar mano sąraše yra Švedijos parlamento atstovas ar atstovė. Atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas minčių diskutuojama tema, sako ponas Vestlund. Mes Lisabonos sutartyje susitarėme dėl atitinkamų išlaidų ES lygių. Turime šio susitarimo laikytis, tačiau Švedijos parlamente vyko atitinkamos diskusijos dėl Švedijos biudžeto pajamų ir išlaidų ir dėl e, papildomų išlaidų sienų apsaugai, migrantams, kovai su terorizmu. Reikia skirti šioms rytims papildomų lėšų, tai reiškia, kad reikia sumažinti kitus ryčių finansavimo. Apie tai mes nediskutuojame. Aš ne vienoje ES konferencijoje sudalyvavęs ir diskutavęs šiomis temomis Europos parlamento atstovai nu, teigia, kad valstybių narių vyriausybėms turi būti aišku, kad reikia didinti įmokas. Tuo tarpu mes reikalavome mainais daugiau įtakos, sprendžiant, kaip ES biudžeto lėšos turi būti panaudojamos, nes priešingų atveju bus sutrikdyta demokratinių jėgų pusiausvyrą, institucinė pusiausvyrą Europos Sąjungoje. Žinoma, turime iš esmės apsvarstyti šios klausimus, užtikrindami, kad e, sugebėtume finansuoti ir e, valstybių narių biudžeto išlaidas, to tarp ES lygių. Į tai dėmesys visiškai nekreipiamas, rūpinamas tik ES biudžeto sandara. Ir e, man jau daugelį metų nepatinka ta aplinkybė, kad mūsų diskusijose mes apie tai visiškai neužsimename. Taigi mes dabar jau turime nustatyti tinkamus prioritetus ES būsimo biudžeto tam, kad galėtume kalbėti, kokias išlaidos yra priimtinas, kokias ne. O prisimtus įsipareigojimus mes turime, žinoma, vykdyti, nepaisant to, kai kurioms valstybėms yra labai sudėtinga šiuo metu tą padaryti ir mm, paaiškinti, kodėl reikia mokėti daugiau savo valstybių piliečiams. Dabar brilantintys Portugalijos parlamento atstovas. Good afternoon. Labą dieną. Kalbėsiu portugališkai. Europos Sąjungos biudžeto vaidmenį reikia suprasti atsižvelgiant į principus ir su juo, į juos susijusias vertybės. Šiuo metu ES piliečiai tikisi, kad um, ES užtikrins augimą ir saugumą ES. Ir jeigu to padaryti neįmanoma, arba jeigu atsiranda sunkumų dėl to, kad trūksta politinės valios arba išteklių ir dėl to, kuo greičiau tos problemos neišsprendžiamos, tai reiškia, kad ES įvaizdis nukenčia ir atrodo, kad ES neįstengia atliepti šių iššūkių. E, sakoma, kad ES nėra pakankamai dosni, nėra pakankamai pajėgi išspręsti tokių problemų, e, kurios yra susijusios su Schengeno erdvės, tarptautiniu bendradarbiavimu. Ir kalbama ir apie teritorinę konvergenciją. Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad visa ši diskusija dėl nuosavų išteklių negali būti atidėta kitam kartui. Nes jeigu taip elgsimės, tai tuo pasinaudos populistai ir tai sunaikins mūsų taikų sambuvį, nes mes nepasieksime pažangos. Ponas Delano. Europos parlamento atstovas. Prašau. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas gali rengti šį renginį. Komentas. Yra iš dalies paralyžiuotas. Ir parlamentas dažnai negali priimti sprendimų, kaip jis gali priimti demokratinius įsipareigojimus, kai tik tai vienas procentas e, bendrų nacionalinių pajamų yra jau kontroliuojamas, o kalbame čia ir apie kaiminystės politiką, sanglaudos politiką, žemės ūkio politiką ir visas viešas išlaidas, kurių reikia Europai. Tam reikia, kad Europa galėtų skolintis, tačiau jeigu nori skolintis, tai turi sugebėti ir gražinti skolas. Manau, kad mums reikia naujo biudžeto, naujos biudžeto formos, nuosavais ištekliais, kad ES biudžetas galėtų atgauti Europos žmonių pasitikėjimą. The next, uh, speak... Toliau. Pone Akita. Jie atstovauja Portugalijos parlamentą. Matė finansinė programa ir jos finansavimas iki 20 metų jau buvo sumažintas palyginti su ankstesniais laikotarpiais, teritoriniai sanglauda ir visai sanglaudos politikai skirta mažiau lėšų, tačiau daugiau finansavimo skirta saugumo reikmėms, o sanglaudai skiriama mažiau dėmesio. Dėl šios priežasties gali ES integracija vykti tik tai remiantis kapitalistiniais principais, o ne sanglaudos principais. Tokiu būdu mes nesukursime darbuotojų ES. Mes sukursime tokią ES, kurioje stipresnieji valdys silpnesnius, kurie ir taip jau yra nukentėję labiausiai nuo krizės, jie už ją turės sumokėti daugiausiai. Taigi mes turėtume nustatyti tiesioginės įmokas Europos Sąjungos biudžetą remiantis valstybių narių bendromis nacionalinės pajamomis ir įmokos turėtų būti mokamos skaidriai, užkertant kelią dabartinį netinkamai finansinių lėšų perskirtimo sistemą ES viduje. Finansiniai ištekliai ir ta aplinkybė, kad vis daugiau finansinio kapitalo iškeliauja iš ES sąlygoja tik tai dar didesnį e, neturtingųjų skurdinimą Europos Sąjungoje ir e, turtingųjų didesnį turtinimą. Manau, kad taip elgtis neteisinga. Panas Manka, Slovakijos atstovas. Da. Ačiū, pirmininkė. Turime suprasti, visų pirma suprasti štai ką. Jeigu žmonės mano, kad Europos biudžetas neturi prasmės, tai jie nesutiks skirti tam daugiau lėšų. 94 procentai ES biudžeto lėšų grįžta į valstybės narės. Tai yra didžiulė suma ir tik 6 procentai yra skiriama auditorumams, tarybai, priežiūros institucijoms kai kas paminėjo tai, kad parlamento posėdžiai vyksta ir Briuselyje, ir Strasbūrė, bet tai yra nurodyta sutartyse dėl steigimo ir tik e, šalių vadovai galėtų tai pakeisti. Ir jeigu mes norime, kad tai pasikeistų, tai mes turėtume juos įtikinti. Europos parlamentas to padaryti negali, tačiau niekas Europos parlamento neklauso. Uh, Europos biudžetas yra investicinis biudžetas. Turime Europos e, strateginių investicijų fondą 6 milijardai eurų yra šiame biudžete. Ir biudžetas yra skirtas tam, kad 240 milijardų eurų būtų skirta investicijoms, taip pat pasitelkiant ir privačius investuotojus iš šio fondo yra labai daug lėšų skiriama MVI. Ir jeigu mes pažvelgtume į ES biudžeto kokybę ir paklaidų lygį, kuris yra mažesnis nei 0,4 procento, kuris mažesnis nei 4 procentai. Ir suraskite kitą tokį biudžetą, kurio paklaidos lygis būtų toks nedidelis. Uh, Labai svarbu turėti bendrą strategiją ir Europos parlamentas ir pasikliauja komisija, o mūsų strategija yra skirta tam, kad būtų galima skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir tai siekiama padaryti kuo greičiau iki 2020 metų. Problema yra tokia, kad valstybės narės neįgyvendina politinių įsipareigojimų. Ir dėl to reikalinga nauja sistema kuri galėtų padėti užsitikrinti kitus išteklius, kad valstybių narių nereikėtų papildomai apmokestinti. Ačiū ir paskutinį klausimą užduos ponas Rodrygės. Jis yra Portugalijos parlamento narys. Ačiū. Gerbiamasis pirmininkė, Tokie sudėtingi laikai, kuriais gyvename, reikalauja energingų veiksmų ne tik iš ES, bet ir iš valstybių narių. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į, e, šią, į, į diskusiją. Svarbiausia yra kalbėti apie politikas, apie sektorių politikas. Aš dabar kalbu ir apie saugumą, ir apie migraciją, apie daugelis ryčių. Kai rengiamas biudžetas, tai man atrodo, kad nebūtina kalbėti apie didesnį biudžetą. Mums reikalingas stipresnis biudžetas, o tam reikia daugiau koordinavimo. ES turi pasiekti rezultatų atskirose politikos rytise, kurios yra nustatytos ir tos politikos rytys turi būti konkretizuotos. Reikėtų paminėti tokias svarbes reformas kaip bankų sąjungos įgyvendinimas, visiškas energi, energijos sąjungos įgyvendinimas. Įgyvendinimas Ir visa tai yra susijęs su tikslų konkretizavimu ir jų vykdymu. Dėl tų politikos ryčių iš esmės jau ir anksčiau susitarta. Yra bendras sutarimas, kad ES yra dėl ES e, pasinaudojo, ne vienas regionas pasinaudojo ES lėšomis, kad pasiektų didesnės pažangos. Ačiū. Na, o dabar dar turime dešimt minučių, e, kurios bus skirtos šios dalies užbaigimui ir norėčiau kreiptis į visus prelegentus ir prašyčiau labai trumpai apibendrinti temą. Ir norėčiau pradėti priešingą seką nuo ponios Šimonytės. Ačiū. Iš tikrųjų, ši sesija buvo labai įdomi ir įkvepianti. Vieni išsakė teiginius, kiti uždavė klausimus ar pateikė pasiūlymų. Uh, Turėdami dabartinę sistemą galime pasidžiaugti ir gerais dalykais, kaip įgyvendinamos skirtingos politikos rytys, bet žinoma, kitose rytyse galėtume ir patobulėti, būtent ir sanglaudos, mūsų mėgiamos sanglaudos rytyje. Nemanau, kad mes esame tokie sutrikę ir pasimetę, nes taisyklės yra pasikeitusios. Daug kur galima tobulėti, daug kur galima dirbti veiksmingiau ir efektyviau naudoti lėšas. Tačiau nepabėgsime nuo tikrovės, atsiranda naujų iššūkių. Tie iššūkiai daugeliu atveju gali būti išspręsti bendrai ir bendrai geriau nei atskirai. kai kurios šalis nori savo piliečius apmokestinti mažiau nei kitos, todėl reikia užpildyti tą spragą, kai politikai valstybėse narise nenori vykdyti reformų ar nenori įvesti papildomų mokesčių. Bet turi būti nustatytas tam tikras lygis. Nepaisant to, kad ir skirtingai elgiamasi su skirtingomis valstybėmis narimis. Vienas kalbėjusysis teigė, kad laikas reformoms, kad to nepasinaudotų populistai. Labai svarbu žinoti, kaip tos reformos yra formuojamos, nes kiekviena reforma gali pasinaudoti populistai nuosavų išteklių pakeitimas ir galbūt piliečių tiesioginis apmokestinimas. Tai netokie klausimai, kuriuos būtų galima lengvai spręsti, jais būtų galima lengviausiai manipuliuoti. Todėl reikėtų gerai pagalvoti, kaip būtų galima šią žinią pateikti ES piliečiams, kad jie ją priimtų ir kad jį pasitarnautų visų naudai. Janu. Ponas Dajanu, norėčiau sakyti nuomonę, kad Europos biudžetas negali būti e, dievas pasirodantis iš mašinos. Jis negali išspręsti visų problemų. Man tai yra aišku. ES biudžeto nelydės protinga nacionalinė ekonominė politika, mes būsime pasmerkti, ES biudžetas negali gražinti ekonomikos augimo, negali e, mažinti pajamų nelygybės. Jis turi savo paskirtį, savo naudą. Antra, paradoksalu tai, kad tuo metu, kad yra daug skubių problemų <clears throat> ir daug E, paraiškų biudžetui. Ir yra tas biudžetas reikalingas, nacionalinės vyriausybės vis nenoriau skiria finansavimą tam biudžetai. Tai yra paradoksalu, tačiau tai yra tikrovė, tai yra prieštaravimas, turime išspręsti vienai per kitaip. Sanglaudos lėšos, mano nuomonė, taip pat yra viešoji gerybė. Po to, kai daug šalių įstojo Europos sąjungą, įvairovės laipsnis e, tiesiog e, steb, pribloškiantis tiek tarp šalių, tiek šalyse. Jeigu to nepriimsime, tai mes save kvailiname. Antra, nauji prioritetai. Manau, kad ministro Šoiblės pasiūlymas yra protingas kartais. ES biudžeto nepakanka, turime tai, tai su tuo sutikti. Yra išskirtinių finansavimo būdų ir su tuo reikia sutikti Pavyzdžiui, skurkime na, e, vystimosi politiką Afrikai. Čia kalbame ne apie dešimtis milijonų eurų. Tai gali būti šimtai milijardų eurų. Ar mes apganėjame save? Dabartinė dabartinis e, pabėgėlių antplūdis, tai yra smulkutis epizodas, jeigu nekreipsime į dėmesio į tai, kas gali įvykti, kas yra ES biudžetas. Tai rodo, kad mes Turime ES biudžetą derinti su nacionaliniais biudžetais. Ir pagaliau manau, kad Graikija, tai yra mano asmeninė nuomenė, nieko bendro neturinti su ES biudžetu, manau, kad Graikijai reikia skolos restruktūrizavimo. Right. Uh, Mr. Tonini. Panas e, Tonini. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. šiuo metu Europos žaidimas nėra nulinio rezultato e, e, žaidimas, tačiau yra pavojus, kad tai būtų, gali būti tapti neigiamą rezultato žaidimu, nes yra labai svarbių europinių klausimų, kurie svarbus visiems 500 milijonų piliečių, bet niekas tų problemų negali išspręsti. Valstybės narės to negali padaryti, nes jos per mažos o ES neturi pakankamų išteklių. Nemanau, kad reikia visiškai perdaryti e, visų ES biudžeto e, prioritetų, tačiau kalbame apie susiekiančius indus. E, tai yra Europos biudžetą ir nacionalinių valstybių biudžetus reikia daugiau koordinacijos tarp e, nacionalinių ir europinių e, veiksmų. Ačiū ir pagaliau panas Mulder. Ačiū, manai. Malonu buvo pasikeisti nuomonėmis su parlamentų nariais. Akivaizdu, kad mes sutinkame dėl įvairių prioritetų - migracija, saugumas, sienų kontrolė, klimatas. Ir be to mums reikia dirbti savo įprastinį darbą. Nelengva, reikia rinktis. Jeigu nori kažką daryti, negali daryti kažko kito. Toks mūsų darbas, jis nelengvas, negalima sakyti vis dar, dar daugiau ir daugiau ir daugiau. Aš galiu aiškiai pasakyti, kad mano parlamente yra politinių grupių, politinių frakcijų, kurios nori, kad ES žlugtų. Jis nori kenkti ES. Bandau su jais kovoti. Ir būdamas čia kartais matau žmonių, kurie mano, kad kiekvienos problemos sprendimas yra ES. Ir tai taip pat skatina euroskepticizmą. Tikiuosi, kad e, pirmininkas Monti į tai atsižvelgs. Labai ačiū. Manau, kad e, buvo labai gili, dratinga diskusija ir nemanau, kad buvo pamirštas koks nors svarbesnis elementas. Kaip jau sakiau, sutariama dėl tam tikrų klausimų, nuomonės susiskiria dėl kitų, tai yra visiškai teisėta. Ir buvo iš tikrųjų naudinga šią konferenciją renkti sukviečiant nacionalinius ir Europos parlamentų narius ir, aišku, aukšto lygio darbo grupės narius. Tai suteikia ne tik e, gilumo diskusijai, nes girdime skirtingus balsus iš sostinių, tiek iš Europos parlamentų ir turint įvairovę tų nacionalinių sostinių, tai to ir tai buvo galima tikėtis. Manau, kad matome, kodėl aukšto lygio darbo grupės e, pirmininkavimas buvo suteiktas Mario Monti, nes iš tikrųjų tai yra labai svarbi, bet labai sunki užduotis. Mes puikiai turbūt pajutome tai. Aišku, yra problemos sprendimų ir mes lauksime darbo grupės ataskaitos, tačiau problema nėra lengva. Manau, kad ne vienas nepasakė, kad tai nėra svarbus, svarbios pastangos. Iš tiesų, Europa, kuri turi mažą biudžetą, na, Europa, Europai reikalingas biudžetas, galima diskutuoti, kaip jį išleisti, kaip gerai gyvenama yra politika vienoje ar kitoje srityje, tačiau niekas nebejoja tuo, ypač šiais laikais. Nebejoja tuo, kad ES biudžetas yra svarbus atliekant tas užduotis, kurių kur laukia piliečiai, kur ES gali pridėti tos vertės. Taigi, dėkoju visiems prelegentams už pasisakymus, dėkoju e, pasisakymams iš salės ir prašau kitus ekspertus ateiti čia. Noriu priminti, kad pertraukos nėra. Iš karto periname prie antrosios posėdžio dalies. If I can ask the, the panelists. Ir noriu pakviesti dabar kitus ekspertus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 Verhofstadt. May, may I ask you to... Prašau sugrįžti savo vietas. Galėtume pradėti antrąją mūsų renginio dalį. Troje dalyje svarstysime naujus ES e, įplaukų šaltinius. Atinkamai veikia dabartinė sistema ir ką reikėtų pakeisti. Taigi, svarstysime svarbius aspektus. Mūsų podiume dabar yra keturi ekspertai, du nacionalinio parlamento atstovai ir du aukšto rango grupės atstovai. Pirmasis kalbės ponas Andersonas, jis yra Švedijos parlamento finansų komiteto narys, jis yra Švedijos parlamento narys nuo 2010 metų, jeigu neklystu. Po jo kalbės pons Joachim Pos, Vokietijos Bundestago ES reikalų komiteto narys. Jūs dirbate Vokietijos parlamente nuo 1980 metų Taip pat du aukšto rango grupės nariai, pirmasis ponas Kalfinas, jis yra sukaupęs daug patirties dirbdamas nacionalinėme parlamente, Europos parlamente ir taip pat užėmė ministro pareigas bei buvo premjero pavaduotojas savo šalyje. Ir paskutinis mūsų kalbėtojas pranešėjas taip pat buvo nacionalinio parlamento narys. Europos parlamento narys, premjeras Belgijos Geifer Hofštatas. Taigi, pirmasis dabar penkias minutės savo mintims išdėstyti gauna ponas Anderson. Ačiū. Džiaugiuosi turėjams galimybę šiandien kalbėti. E, aš ketinu kalbėti švediškai. Noriu e, padėkoti už kvietimą ir mums atsiųstą pranešimą rengiantis šiam klausimui. Po to, kai gavau kvietimą, dar įvyko kai kurie įvykiai, kurie palengvino aplinkybės. Nepaisant to, iššūkiai susijęs su mūsų svarstama tema tapo tik tai dar sudėtingesni. Mes e, visi esame nusivylę referendumo Junktinė karalystė rezultatais, taip pat esame nuliūdę ir dėl tos aplinkybės, kad apskritai toks referendumas buvo organizuojamas. Taigi aš esu Jorgen Anderson, esu švedas. Švedai dažnai yra laikomi tais, kurie dažnai yra nusteikę pesimistiškai Europos politikos atžvilgių, dažnai priešinasi teikiamiems sprendimas, tačiau aš norėčiau tvirtinti priešingai Švedijoje gyventojai vis dar ženklė daugumą palaiko ES ir ES veiklą. Mes pasisaik, pasisakome už keturias pagrindinės laisvės ES ir Švedija turbūt yra viena iš tų šalių, kurios vertinant istoriniu požiūriu labiausiai rėmė ir remia laisvą prekybą ir galėjo iš jos gauti pakankamai daug naudos. Neigiami klausimai ir tos probleminės diskusijos e, vis daugiau dėmesio susilaukia. Tačiau mes turime nepamiršti, kiek daug pažangos pasiekėme ES dėka. Pirmiausiai turiu minėti taikos išsaugojimą ir tas galimybės, kurios mums atsivėrė per pastaruosius metus. Mes pakankamai gerai sugebėjome susidoroti tiek su finansų krizės, tiek su skolų krizės padariniais, tačiau dabar ES lygių gali mus visus ištikti galbūt didžiausio masto politinė krizė. Mes Švedijoje tikime ES, išvelgiame jos potencialą, jį matome. Nepaisant to, turiu pasakyti, kad Švedijoje yra šiek tiek skeptiškiau vertinami dabar pateikiami pasiūlymai. Švedijos pozicija iš tiesų nepasikeitė ir aš nematau jokių priežasčių, kodėl ji turėtų keistis ar kad ji keistusi. Mūsų pozicija yra žinoma pakankamai ilgą laiką politinės partijos dėl jos uh, pakankamai aiškiai sutarė ir mes nesame pasirengę atsisakyti savo nacionalinių įgaliojimų mokesčių politikos srityje, kadangi laiko man skirta nedaug, tai aš ne reaguosiu dabar iš jų pasiūlymų atskiras detalės, tačiau galiu tik pasakyti, kad e, pranešimo autoriai e, problemą vertina šiek tiek kitaip, nei pavyzdžiui aš ją vertinčiau. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad e, kalbant apie ES biudžeto sandarą, geriausias ES biudžeto šaltinis būtų kylanti ES ekonomika ir didėjančios bendros nacionalinės pajamos valstybės narėse, tokiu būdu didėjančios įmokos į ES biudžetą mes turėtume svarstyti, kaip skatinti ES augimą, skatinti investicijas, kadangi su rinkos ekonomikos spektas, e, ekspertas, tai ne, nesu įsitikinęs tuo, kad pirmiausiai reikėtų rūpintis pajamomis biudžeto, tik po to išlaidomis. Aš tikiu, kad būtina stiprinti ES bendrąją rinką ir pašalinti visas e, šiuo metu dar joje esančias kliūtis. Būtent čia reikėtų iškoti problemos sprendimo, įvardinant aiškiai kliūtis ir jas pašalinant. Mūsų ekonomika galėtų dinamiškiau aukti ir vystytis, jeigu aiškiai parodytume, kad norime tinkamiau <clears throat> paskirstyti turtą ir gerovę, kad kuo didesnė dalis gyventojų galėtų to gerbuviu pasinaudoti ir kad jis būtų naudingas visiems. Žinoma, aš nenoriu teikti, kad visi teigiami, teikiami pasiūlymai yra nepriimtini. Norėčiau nešti teigiamą indėlį į diskusijas, tačiau noriu pabrėžti, kad šią temą galima vertinti iš įvairių požiūrio taškų. Europos potencialas tikrai yra didelis ir manau, kad e, siekti pažangos mes galime tik dar labiau stiprindami pagrindinės laisvės, o <clears throat> nauji mokesčių įstatymai piliečių tarpe tikrai neturėtų būti priimami labai entuziastingai. Aš nemanau, kad tokie pasiūlymai yra konstruktyvūs. Jie galėtų prisidėti prie to, kad skeptiškumas ES atžvilgių tik padidėtų ir ES projekto legitimumas paprasčiausiai būtų palaidotas. Skeptiškumas ES atžvilgių, mano nuomonė, šiuo metu yra didžiausia grėsmė ES. Taigi, Šį klausimą taip pat reikia kelti mūsų diskusijose ir aš noriu atkreipti į dėmesį. Taigi neturiu dabar laiko reaguoti ir pakomentuoti atskirų pasiūlymų ir su jais susijusių argumentų. Noriu tik konstatuoti, kad e, visi manome, kad ši tema iš tiesų yra labai sudėtinga. Ačiū. Dabar kalbės pons pos. Mėly kolegos. Europos Sąjunga yra dabar patekusi į gynybinę poziciją ir anksčiau kalbėjo kolegos tą aiškiai pabrėžė, taip pat ir paskutinysis kolega. Tai parodo, kokie sunkus darbai mūsų laukia. Viena vertus matome, kad didėja tas užduočių ratas, kurių mes negalime išspręsti nacionaliniu lygiu. Galiu pateikti pavyzdį pabėgėlių, migrantų problemas. Kartu matome, kad Europos sąjunga ir jos reikmių finansavimas dėl mūsų dabartinio ekonominio sunkumų ir didėjančių užduočių skaičių, skaičiaus e, blogėja ir dėl to, kad kurios valstybės narės nenori solidariai spręsti pabėgėlių problemos, pavyzdžiui, arba ne e, atsisako galiojančių teisės aktų kurie yra žalingi sąžiningiams mokesčių mokėtams, kadangi esame vienoje iš Beneliukso šalių. Taigi reikėtų ES biudžetą papildyti naujų šaltinių. Ir tas šaltinis turėtų būti nepriklausomas nuo valstybių narių biudžetinės situacijos ir prisidėti prie naujos papildomos pridamosios vertės kūrimo. Tačiau dabartinėmis politinėmis aplinkybėmis, gerbimi kolegos, ypač atsižvelgiant į tai, kas stiprėja populistiniai, nacionalistiniai judėjimai, taip pat ir mano šalyje, Vokietijoje, pradėti atskirą diskusiją apie ES pajamas, išlaidas, pridedamąją vertę. Todėl pirmiausiai pasisakau už tai, kad apsiribotume tais dalykais, kuriuos galime įgyvendinti nekeisdami sutarčių ir taip sustiprindami ES įvaizdį. Konkretus pakeitimai galimi trijose sritise, mano nuomonė. Po referendumo Junktinėje karalystėje ir galimo jos išstojimo iš ES nebeliks ir vadinamosios, vadinamosios išlygos e, Junktinės karalystės ir papildomų nuolaidų todėl tai taip pat turės poveikio ir biudžetiniai situacijai ir nuolaidoms, kurios yra taikomos kitoms šalims susijusiams su PVM. Tai yra, tos nuolaidos buvo taikomas Niderlandams, Danijai, Švedijai, Austrijai ir Vokietijai. Padidinus skaidrumą ir atsisakant tam tikrų išimčių, mes pagertume biudžetinę situaciją. Taip pat e, būtų galima gražinti, tiksliau sumažinti nuo 20 iki 10 procentų e, atitinkamas e, lėšas, kurios buvo numatomas Europos Sąjungai skirti, e, tačiau paliekamos nacionalinėse biudžetuose, tai taip pat padidintų santykinę e, BNP dalį ES biudžete. Taigi, e, jeigu jau galvotume apie papildomus šaltinius ES biudžetui, tai vienas iš tokių mokesčių turėtų būti įmonių pelno mokestis. Ir e, šiuo mokesčiu mes galėtume atremti iššūkius susijusius su vis sudėtingesnėmis mok, pelno mokesčio apmokėjimo sistemomis, kurios dabar yra sugalvojamos Europos valstybių narių rinkose. Galiausiai įmonių pelno mokestį pervedus į ES biudžetą būtų galima priversti tuos, kurie daugiausiai naudos gauna iš bendrosios rinkos, kartu ir finansuoti ES biudžetą ir taip pat e, galėtume nustatyti bendrą konsoliduotą e, pelno mokesčio bazę. mano partija SPD Vokietijoje jau daugelį metų pasisako už tokio pobūdžio mokesčio įvedimą, tačiau tik dešimt valstybių ES tam pritarė. Taigi, taip pat ir šioje salėje yra labai daug sėdinčių asmenų, kurie nenori, kad tie, kurie daugiausiai gauna e, naudos iš ES prisidėtų prie jos veiklos finansavimo. Aš manau, kad tai yra skandalinga. Klausimas, ar ES reikia naujų finansavimo šaltinių, turėtų sulaukti labai aiškaus teigiamo atsakymo, tačiau kalba čia eina apie politinę valią. Jeigu šis renginys prisidėtų prie to, kad valstybėse narėse padidėtų politinė valia, priimant atitinkamą sprendimą, tai aš labai tuo džiaugčiausi. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Ačiū Jums už tai, kad atsakėte į kai kuriuos klausimus. Ir mes iš ties e, jau gilinamės į šio klausimo esmę, į diskusijų esmę ar reikia naujų nuosavų išteklių, ar tikrų nuosavų išteklių. Galbūt mes galėsime ir padiskutuoti, tai yra labai techninė diskusija, kas yra tie nuosavi ištekliai ir gal kartais atsiranda painiavos su šiais terminais. Dar kalbės du aukšto lygio grupės nariai ir pirmiausia suteikiu žodį Ivailo Kalif, Kalfin. Ačiū. Kolegos, pradėsiu nuo to, ką ką tik pasakė profesorius. Mums reikia atskirti tikrus nuosavus išteklius nuo nuosavų išteklių, nes visi kalba apie nuosavus išteklius biudžete ir atsiranda painiava. Esmė yra tokia, kad kai ES buvo sukurta, tai e, ji turėjo finansuoti save iš savo pajamų, iš mokesčių, iš tų pajamų, kurios atsiranda iš bendros rinkos, iš bendros rinkos sukūrimo o 8-ame ir 9-ame dešimtmetyje ir 9-mečio pradžioje, 10-mečio pradžioje atsirado nauji ištekliai iš nacionalinių biudžetų, jie turėjo būti papildomi, o dabar sudaro 80 procentų. Kiekvienais metais 80 centų e, iš viso biudžeto e, išleidžiamo yra įmokama iš nacionalinių parlamentų iš nacionalinių pajamų. Taigi klausimas yra netoks, ar mes turime ieškoti naujų išteklių, kad padidintume biudžetą, bet pasukčiau klausimą kitą pusę. Ar manytume, kad Europos biudžetas turėtų būti autonomiškas, turėtų gauti daugiau išteklių ir kad mažiau būtų E, įmokų iš nacionalinių biudžetų. Tuomet nacionaliniai biudžetai e, būtų laisvi tuo atžvilgiu. Dar reikia sukurti, sugriauti kitą mitą. Mes neketiname perduoti fiskalinių funkcijų institucijoms. Reikia valstybėms narėms priimti vienbalsius sprendimus jeigu mes juos sumažinsime iki vienos ar dviejų, dviejų valstybių narių. Ne, visos valstybės narys vienbalsiai turi nu, priimti sprendimus dėl išlaidų. Ir kai nustatysime bendrasios lubas, kiek galima išleisti, po to numatytume daugiametį biudžetą pagal daugiametę finansinę programą. Kai numatysime biudžetą ir numatysime išlaidas, tai komisija irgi turės priimti sprendimus ir šie sprendimai dažniausiai bu, turėtų būti priimami anonimiškai dėl kiekvieno išleidžiamo euro. Kitaip sakant, reikėtų sumažinti tą naštą ir sukurti mažiau problemų nacionaliniams parlamentams. Ir tai reiškia, kad mes nacionaliai, sumažintume nacionalinių parlamentų, nacionalinių vyriausybių vaidmenį formuojant ES biudžetą. Mes nekalbame apie Europos mokesčius, kalbame apie nacionalinius sprendimus finansuoti biudžetą iš tiesioginių e, tiesiogiai. Ir dabar nutinka taip, kad daugelie valstybių narių įmokos į ES biudžetą yra laikomos išlaidomis, bet viskas, kas yra gaunama, neapskaitoma. Taigi, grinai kalbant e, apskaitos terminais, Taigi turime tik išlaidas, bet neapskaitomos pajamos. 80 procentų biudžeto grįžta į valstybės narės. Ir klaidinga būtų sakyti, kad tai iš šio biudžeto finansuojamos ES institucijos, nes tik 5 procentai biudžeto tam skiriama, o visa kita yra skiriamas ES politikoms ir 80 procentų grįžta į valstybės narės kaip nacionaliniai vokai, dėl kurių yra priimamas sprendimas septyneriems metams. Ir tai neskaičiuojama, skaičiuojama tik išlaidos. Taigi, kai kalbame apie skaidrumą, reikalingi nuosavi ištekliai nebus to gražinimo ir nebus tokių dalykų, kai nebus galima paaiškinti biudžeto. Man, pavyzdžiui, švedijos mokesčių mokėtojams būtų labai sunku paaiškinti, kiek jis ar ji sumoka ES biudžetą. Niekaip. Dėl to, kad yra daug išimčių ir dėl to, kad yra gražinimų. ES biudžeto apskritai jis, jis nenustatomas, dvišalių būdų daromi kompromisai. Todėl, kai kalbame apie biudžeto autonomiją, kai kalbame apie nuosavus išteklius, kad jisai būtų tas ta priemonė, kuri finansuotų prioritetus ir politikas. Dabar viskas nustatoma septyneriems metams, bet kai buvo nu, patvirtintas paskutinis biudžetas, atsirado pabėgėlių krizė, e, problemų su saugumu, mes turime skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, o biudžete neliko lėšų. Kodėl? Todėl, kad e, viskas buvo skirta į, paskirstyta į nacionalinius vokus ir buvo paskirtas tiems dalykams, dėl kurių buvo nuspręsta 2013 metais. Ir tai nėra tinkamas biudžeto lėšų panaudojimas. Norėčiau pateikti šios argumentus piliečiams, nes jiems reikia žinoti, tai, jie, tai turi būti skaidru ir aišku, kiek piliečiai sumoka į biudžetą, ES biudžetą. Kas galėtų būti tos naujos galimybės dėl naujų išteklių, manau, kad tai turėtų būti uh, reikėtų iš esmės aptarti, ar tai bus finansinių sandorių mokesčiai, ar netiesioginis apmokestinimas, e, kai bus apmokestinami produktai, kurie e, bus importuojami iš trečiųjų šalių, ar įsipareigojimai dėl klimato kaitos mažinimo. Ir visi šie pasiūlymai yra svarstytini. Reikia tik daugiau skaidrumo, lankstumo E, informuoti nacionalinius parlamentus ir nacionalinės vyriausybės, bet tuo pačiu reikėtų apmokestinti papildomą vertę, kurią sukuria ES. Tai yra bendraja rinka ir visa kita nauda. Ir mums reikėtų atsisakyti to grinojo balanso, nes tai yra visiškai nepaaiškintinas dalykas. Ir aš prisimenu, kai kalbėjome apie daugiametę finansinę programą, e, Lenkijos vyriausybės atstovai e, e, kalbėjo apie tai, kad vis, visa, kas yra investuota į Lenkijos kelius, tai iš to sumos 80 centų iš kiekvieno euro grįžta perfinansavimui kitų šalių. Ačiū. Tikrai e, jūs daug ką paaiškinote, paaiškinote anksčiau kalbėjusių jų mintis. Na, o dabar kreipiuosi į e, Giter Hofštat ir prašyčiau jūsų pasisakyti šią temą. Ar mums reikia naujų nuosavų išteklių? mano nuomonė labai panaši į pono Kalfin ir pono Pos nuomonę. Ir būtų gerai, kad ponas Pos iš karto taptų aukšto lygio grupės nariu, nes jis puikiai viską apibendrino. Jis puikiai paaiškino, kaip mes aukšto lygio grupėje vertiname šią problemą. Labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad puiku, kad Gaspari PPA frakcijos atstovas dalyvauja. Na, man irgi keisto, kad dalyvauti šiame posėdėje, bet puiku, kad esame čia, nes ką Europos Sąjungos sąjungą kūrenčios šalis turėjau galvoje. Pirmiausia, jos kalbėjo apie plienų renglių bendryje, po to 52-3 metais buvo svarstoma nauja konstitucija ir nacionalinė asamblėje 54 metais e, įvyko nenumatytų dalykų, taigi Romos sutartyje, kas buvo nurodyta, kokie buvo nuosavi ištekliai. Ir pirmoje konstitucijoje ir Romos sutartyje buvo rašoma apie nuosavus tikrus išteklius. Tai yra iš apmokestinimo šitų prekių, kurios importuojamos ES, žemės ūkio produktų. Ir buvo kalbama apie PVM, Ir statistinė prasme, tai buvo nurodyta ir, ir SEC, ir Konstitucijoje, ir Romos sutartie 57 metais, tai buvo įprastos ES pajamos ir jos iš tikrųjų, žinoma, nacionaliniai parlamentai gal nepritars tam, kad apie pajamas nekalba. Nekalbama. Bet užuot naudoja toliau tuos nuosavus išteklius PVM ir visus kitus, mes e, susidūrėme su Britanijos klausimu, su gražinimo klausimu, o dėl to gražinimo mes tu, mums reikia naujų, naujo finansavimo šaltinio. Ir bendra, bendra, iš bendrojo nacionalinio produkto jau nepakanka išteklių. Reikia, kad valstybės narį skirtų daugiau lėšų ir nepasisakant piliečiams. Aš devynerius metus buvau Belgijos ministrų pirmininku ir tikrai buvo daug problemų dėl bendrojo nacionalinio produkto. Visi tik tai klausė, kaip sumažinti tą sumą. Tai būdavo vienintelis klausimas ir metų pabaigoje buvo kalbama apie maksimalų nepanaudoto bendro nacionalinio produkto sugražinimą. Tai tik tokie klausimai buvo keliami. Bet niekada nebuvo kontroliuojamas nacionalinio parlamento sprendimas, kad štai tiek lėšų skiriame Europos Sąjungai. Ir to niekada nebuvo. Ir tai yra automatinės gražinimo pasiekmės. Ir dabar mes turime priimti, kad reikia gražinti iš gražinamų pajamų, kad reikia skirti lėšų sanglodo šalim. Sakome, taip jūs turite išpildyti visas taisyklės, kad gautumėte lėšų iš vieno ar iš kito fondo. Ir apskritai daugiametinė finansinė ES programa yra visiškai nesuprantama. Tai yra suklyjuota iš įvairiausių dalykų, 53 išimtys. Iš E, kad visos 28 valstybės narės e, susitartų, tai praktiškai dvi išimtys kiekvienai valstybei narė ar dėl pajamų, ar dėl išlaidų. Ir kai e, Tony Blair dalyvavo šiame sprendime, jisai sakė, nieko panašaus, mums reikalingi nuosavi ištekliai, turi būti daugiau aiškumo, turi būti skaidrumo, turi būti tiesioginis ryšys su nuosavomis pajamomis. Uh, O visgi dabar jau 53 išimtys, turbūt kitą kartą atsiras 60 išimčių ir mums reikia e, sustabdyti šį beprotišką žaidimą. Negalime kalbėti apie ES interesą, mes tik tai galvojame, ką daryti, kaip papirkti Didžiąją Britaniją, kaip papirkti Lenkiją ar Vokietiją, kad jos pritartų bendrai finansiniai programai. Uh, Ir šis, šis lopinys yra visiškai nesuvokiamas, nesuprantamas, nekontroliuojamas ir pajamų nekontroliuojame nei mes, nei jūs iš tikrųjų. Ir ši sistema jau tampa panaši į jungtinių tautų finansavimą. Tai yra valstybių narių įnašai. Ir kaip sakoma, 80 procentų grįžta valstybėms narėms, 6 procentai yra e, sunaudojama valstybės tarnautojų algos komisijai ir visiems kitiems pareigūnams ir tik 13 ar 14 procentų, tai yra 0,1234 ar 14 procentų Europos BVP yra skiriama Europos politikoms. Tai mes turime pasirinkimą arba tęsti tokią politiką ir nieko nepaaiškinti piliečiams, nes piliečiai tampa vis kritiškesni ir kad nacionaliniai parlamentai negalėtų kontroliuoti tų subsidijų, ar mes grįšime prie to, ką sakė ES kuriejai. Mes turime pakankamai iššūkių, turime pakankamai ir galimybių, reikėtų kalbėti ir PVM, ne apie statistinį pagrindą, apie realų į pagrindą. Tai galėtų būti ir finansinių sandorių mokestis, tai galėtų būti ir bendra konsoliduota mokesčių bazė. Ir kad kiekvieną kartą nereikėtų įsikišti komisijos narį atsakingam už konkurenciją. Uh, ar e, valstybinės pagalbos taisyklių taikyti. ir į Europos parlamentą kreipiamasi, prašoma susisiekti su nacionaliniais parlamentais, aptarti šį klausimą, nes iš tikrųjų jūs kontroliuojate, kiek jūsų vyriausybės įmoka ES biudžetą. Uh, Ir sakyčiau, kad tai yra labai, labai normalu. Ir mes turime galimybę sukurti biudžetinius pajėgumus eurozonai. O kai spontaniškai pradings gražinimai, kaip aš suprantu, kai prasidės, kai pradės veikti 50 straipsnis, nes tos problemos šaltinis pranyks dėl bendro nacionalinio produkto ir tuomet galėsime iš naujo viską svarstyti su jumis. Ačiū. Ačiū, ponia Ferhauštatai, už šią austringą kreipimas ir raginimą siekti pokyčių ir paaiškinimą, kodėl mums reikia tų pokyčių ir kodėl dabar yra tinkamas laikas bandyti pasiekti šios pokyčius. Ir kaip atsirado ta sistema, tam tikrą prasme, neracionali, nesuvokiama daugumai piliečių. Na, o dabar pirmiausia kreipiuosi į nacionalinių parlamentų narius. Ir pirmasis klausimas, ar pasisakymas, ponas Virtulian, Vengrijos parlamentas. Köszönöm a szót, elnök úr. Véleményem szerint az uniós költségvetés. Ačiū, ponė pirmininkė, manau, kad e, abu aspektai, kalbant apie ES biudžeto sandarą, turėtų būti remtini tiek e, reikėtų tiesioginių įmokų, tiek ir nacionalinių, nacionalinių biudžeto išlaidas Europos Sąjungos biudžeto lėšomis būtų galima panaudoti. Mes turime pasiūlymų, kurie užtikrina didesnį lankstumą ir labiau atitinka mūsų strateginius, socialinius ir ekonominius tikslus. Manau, kad nuosavi ištekliai turėtų atitikti Mončio e, pranešimo kriterijus, tai yra skaidrumą, veiksmingumą ir tvarumą. Vengrija pasisako už tai, kad būtų išlaikyti tradiciniai nuosavų išteklių šaltiniai ir pasisakome už tai, kad dabartinė PVM sistema turėtų būti panaikinama bei korekciniai mechanizmai jeigu jau numatytume naujus nuosavų išteklių šaltinius, reikia sprendimus priimti labai apdairiai, kad nebūtų pažeidžiamas mokesčių suverenumas valstybėse, valstybių narių. Kalbant apie tarybos parlamento ir komisijos vaidmenis šiame kontekste, tai jie turėtų apsiriboti dabar galiojančią sistemą tiksliau turėtų nesikeisti tie vaidmenys, tačiau mes žvelgiame vis naujų atsirandančių problemų, tam, kad galėtume jas spręsti, reikėtų pasitelkti daugiau lankstumo, tačiau nepažeidžiant anksčiau nustatytų prioritetų. Planuojamumas yra labai svarbus aspektas, turime prognozuojamumas, turėtume apsirūpinti visomis finansinėmis priemonėmis, kad pasiektume savo užsibrieštus politinius tikslus, tačiau nuo savo išteklių ribas reikia nustatyti tokias, kurios būtų pakeliamas valstybėms narėms. Uh, next. Labai ačiū. Dabar kalbės ponus Rosman, Austrijos parlamento atstovas. Visiškai Jums pritariu, ponė Fervovštatai, kuomet teigiate, kad mums dabar reikia pradėti diskusijas dėl nuosavų išteklių reformos, nes dabartinė nuosavų išteklių sistema turi labai daug trūkumų ir derantis dėl e, paskutinės dokumentės nacinės programos, tie trūkumai dar labiau išaiškėjo. Čia aš kalbu ne tik apie neskaidrumą ir sistemos sudėtingumą, tačiau taip pat ir apie ta diskusija nuolatinė, kuri vyksta dėl e, įmokų gražinimo arba ES biudžeto lėšų grįžimo į valstybių narių biudžetus. Ta diskusija kyla kiekvieną kartą. Mes negalime daugiau e, taikstyti su tokiu biudžetu, kurio sandara priklauso nuo dabartinės nuosavų išteklių sistemos. Turime labai aiškiai kalbėti apie naujus, naują ES mokestį ir e, jį nustatant reikia atsižvelgti į ekonominį, e, ekologinį tvarumo lygmenį bei taip pat nepamiršti ir socialinės dimensijos ir čia mes neturėtume vinioti žodžių į vatą, turime aiškiai įvardinti tos mokesčius e, aplinkosaugos srityje, reikia kalbėti apie CO2 mokestį, taip pat uh, aviacijos transporto apmokestinimą. Ypač siekiant, kad ES išlaikytų lyderės pozicijas kovant su klimato kaita, turime prisimti atitinkamus vykdyti prisimtus įsipareigojimus Paryžiui ir galvoti apie konkrečius naujus mokesčius, e, vertinant e, mokesčių teisingumo požiūrių ir atsižvelgiant į vis didėjančią turtinę atskirtį, turime kalbėti taip pat ir apie turto apmokestinimą ES lygių. Ta mokestį taip pat galėtume pervesti į ES biudžetą. Pone Firgovšta, tai jūs taip pat minėjote, kad negalime taikstyti su to, kad už konkurencingumą atsakinga komisijos narė taip pat kišasi ir į mokesčių politiką, jau pribrendo laikas Europoje susitarti dėl bendros konsoliduotos pajamų mokesčių bazės visoje Europos Sąjunga. Sąjungoje. Taip, tai nėra paprasta pasiekti šį susitarimą. Yra labai daug mokslinės literatūros, kalbant apie bendrus mokesčius Europos Sąjungo, trūksta tik politinės valios. Labai ačiū. Ačiū, dabar kalbės Europos parlamento narė, ponė Ajala. <clears throat> Muchas gracias, presidente. Eh, sí, yo quería abundar en, eh, en la situación un tanto anómala. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie keistą situaciją eh, dabartinėme biudžete. Europos audito rūmai mums dažnai sako, kad viena iš rimčiausių klaidų, kurią darome, yra ambicingi tikslai, bet skiriame vis mažiau išteklių. Ir audito rūmai mano, kad tai yra klaida. Jie sako, arba nustatykite mažesnius tikslus, arba didinkite biudžetą. Taigi atrodo, kad mes vos nedarome kažką nelegalaus ir tai gali netgi kirstis su sudartimi. Taigi mano pasiūlymas būtų toks. Dabar jūs numatote naujus tikslus ir turime pabėgėlių krizę, saugumo klausimai, kova su terorizmu. Dabar vėl kalbama dargi ir apie Europos gynybos pajėgas. Man atrodo, kad auditorumai mums vėl plieks delnus liniuotėmis, sakydami, kad ar reikia mažinti tikslus arba didinti biudžetą. Tai ką darysime? Kur mažinsime išlaidas? Kita galimybė padidinti išteklius. Tai yra vienintelis būdas užtikrinti, kad nebūtume kaltinami visomis blogybėmis. Jūs patys sakote, kad daugumai šalių naudinga bendroji rinka, netgi grinosios mokėtojos gauna atgal gal savo sumokėtas lėšas netgi kartais daugiau negu sumoka. Panas Kalfinas kalba apie 80 procentų, bet tai yra dalykų, kurių negalima apskaičiuoti, netgi komunistai to nesugeba padaryti. Tai yra e, moksliniai tyrimai, pelnas, perviršiai, netgi grinosios mokėtojos gauna naudos, kuri nėra skaičiuojama ir apie ką nekalba vyriausybės aš norėčiau paraginti nacionalinių parlamentų narius paprašyti savo vyriausybių paaiškinti piliečiams tikrovę. Ačiū, ponios Haikovskiai iš Lenkijos parlamento. Ponas Traškovskis. Ačiū. Ponas ir ponai, aš biudžetas e, e, sužvelgęs ir iš nacionalinės pusės, iš Europos pusės nacionalinius biudžetus ir atvirkščiai. Be abejonės reikia reformos. Svarbiausia yra balansas. Pirmiausia, tarp darutinių poreikių ir principų ES, jos įsteigimo principų, solidarumo. Tai yra svarbiausia, kad jis išliktų, nes kitaip mes susidursime su didžiulėmis problemomis. Ir naujų iššūkių, su kuriais susiduria ES. Tas balansas yra labai svarbus, jeigu jo nepasieksime, turėsime problemų ir vykdami reformas. Kai kas kalbėjo čia, sakė, kad reikėjo nustoti ginčytis ir kovoti su grina balanso instinktu. Žinoma, kad lengviau pasakyti negu padaryti, tačiau klausimas, kaip padaryti tą reformą. Turime būti labai atsargus. Tai svarbiausia, nes piliečiai E, labai susierzina žiūri į bet kokią kompetencijos perdavimą Briuseliui. Aš buvau EPP koordinatorius konstitucinių reikalų komitete, žinau apie ką kalbu, tai yra faktas. Dabar trys svarbiausi principai, manau, e, kurios turi pasiūlyti reformą. Pirmiausia, reikia įtikinančio naratyvo, viskas turi būti sąžininkai ir paprasta ką aš turiu galvoje sakydamas tai. Pirmiausia, kai sakiau, kad turi būti balansas tarp naujų iššūkių ir skirtumų ES mažinimo. Kaip sakė panas Kalfin, neturi būti naujų kompetencijų perdavimo ES. Ir visą tai turime daryti perkeldami naštą nuo nacionalinių biudžetų. Tai yra svarbu, tai būtų naudinga visiems. Na, dėl to, kai sąžininkai ir paprasta. Sąžiningumas yra svarbiausias reformos principas, kad mums, mūsų sulauktume sėkmės. Jeigu ne, tuomet grįžime prie įprastų ginčių, senų istorijų, kurias puikiai žinome pastarosius 20 metų. Sažiningumas reiškia, kad e, sudarytume kaip galima daugiau bendrų nacionalinių pajamų proporcingumą ir nebūtų naštų perkelimo tarp valstybinių narių. Pavyzdžiui, jeigu uždės mokesčių CO2, kils daug prieštaringų klausimų. Sažiningumas turi būti svarbiausias principas reformoje. O paprasta, aišku, reikia didelio sustarimo, tačiau nereikia m, mm, naujų korekcinių mechanizmų, nes pati reforma tuomet bus nieka verta. Jeigu rimtai diskutuojame, turime klausytis piliečių, turime jiems įtikinamai paaiškinti tai ir tai daryti paprastai ir sąžiningai. Ačiū. Ačiū. Pone Buveng iš Švedijos, Švedijos parlamento. Tack så mycket. Eh, jag har väl... Labai ačiū. Aš turiu keletą klausimų ekspertams. Kokia jūs nuomonė yra mokesčio lastingumas? Koks ryšys yra tarp augimo ir fiskali, fiskalinių dalykų. Ir kaip su finansiniu sandariu mokesčiu. Ar e, jo nustatymas nebūtinai padidins pajamas? Ar tikrai tai bus turime kelti klausimą, kas e, bus su išlaidomis, jeigu pajamas sumažės? Labai ačiū už e, aiškius klausimus. Dabar vėl Europos parlamentas parlamento narys, ponas Maragal, parlamento narys iš Švedijos. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad pritariu tai tam, ką sakė panas Kalfin ir ką sakė panas Verhofštatas. Manau, kad visi galime sutikti, kad svarbiausia ne kokie tie nuosavi ištekliai bus. Žinoma, yra įvairių galimybių su įvairiais už ir prieš, tačiau svarbiausia apimtis ir e, bendrasis tikslas nuosavi ištekliai. Taip, bet kam? Jeigu būtumėte dalyvavę mūsų diskusijose pastaruoju metu dėl 18 metų biudžetų, būtumėte pamatę, kad pradinis komisijos pasiūlymas laikantis daugiametės finansinės programos ribų, nustatė tam tikrus prioritetus ir, aišku, Europos parlamentas visada bando mm, pasiūlymą patobulinti, padidinti biudžetą, bet tada ateina tarybos pasiūlymas kai sakoma, kai, kuris reiškia, kad tai yra valstybių narių prioritetai, o ne sąjungos. Ir biudžeto pati pradinė koncepcija numetama į šoną. Taigi turiu keletą klausimų jums. Pirmiausia, kokią dalį BVP turėtų valdyti ES. Šiuo metu tai yra 1 procentas bendrųjų nacionalinių pajamų, ar tai turėtų būti 2, 2,5 procentų ar daugiau. Ar sutinkate, kad yra būtinybė kad e, spręs ES politika imtųsi tų dalykų, kurio galima imtis tik tai tokiu būdu? Ar reikėtų kažkokios politikos spręsti įsiskolinimo problemas? Galbūt e, sukurti tikrą Europos investicijų planą susijusiu su energetika, pabėgėliais ir toliau ir taip toliau. Ar manote, kad būtų galima nustatyti tą bendrąją, bendrasias sritis, kurios būtų finansuojamas tiesiogiai iš ES biudžeto, pavyzdžiui, gynyba. Ačiū. Pane Madeira iš Portugalijos parlamento. Um. Labai ačiū. Noriu vadovautis principu, kad Europos biudžetas yra ES politinių tikslų gyvendinimo variklis. Todėl reikia šiam varikliui numatyti ir atitinkamą finansavimą. Kalbėdami apie solidarumą, o kolegos apie tai jau minėjo, ponė Ajala, Sender ir apie išsikeliamus tikslus, tai kuomet kalbame apie daugiametę finansinę programą arba valstybinarių įmokas pagal bendras nacionalinės pajamas, tai užsibrėžėme aiškius tikslus, tačiau kalbėdami apie bendrą biudžetą turime užtikrinti, kad piliečiai rinkos ir vyriausybės veiktų iš vien, turiuomenyje, transporto sektorių, informacijų ir ryšių technologijas ir apie tai, kaip ES šie sektoriai gali arba galėtų sustiprinti. Taigi Europos biudžetas čia galėtų tapti tuo laidininku, kaip e, per kurį tie sektoriai stiprėtų. Ir kad didėtų stiprėtų Europinė sanglauda, o ne atskirtis, kad vadovautumėmės e, santykiuose tarp ES tautų solidarumo principų. Mums reikia išlaikyti laisvą asmenų judėjimą, o tai reiškia, kad būtent užtikrinti prieigą prie informacijos, prie technologijų, prie švietimo technologijų, informacinių technologijų. Jeigu kalbame apie transporto sektorių, informacijos e, sektorių. Tai bendras šių sektorių augimas reikštų ir ES stiprėjimą. O ES ekonomikos stiprėjimas reikštų ir piliečių stiprėjimą, atitinkamai galėtų padidėti ES biudžeto asignavimą. Neturėtume tapti to vieno procento nuo BMP įkaitais. Mums reikia užsibriežti tikslus, juos įgyvendinti ir atitinkamai padidėtų mūsų finansinės įplaukos. Ačiū Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Atstovas dabar kalbės. Prašau įjungti mikrofoną. Ar girdite mane puiku? Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija labai įdomi, tiesa, kad Europa yra patekusi į rimtą krizę, reikia spręsti terorizmo problemas ir kila grėsmė, kad tos problemos dar mus kamos ilgus metus, migrantų problemos, saugumo problemos, gynybos bendros problemos reikalauja bendrų atsakų į tos iššūkius, su kuriais susidurime visos Europos mastu. Ir jeigu mes tų problemų neįspręsime, tai Europa paprasčiausiai išnyks. Aš visuomet pasisakiau už tai, kad būtų apmokestinamas įmonių pelnas tam, kad būtų galima užtikrinti bendrą mokestinę bazę E, visoms ES šalims. Kol kas dėl jos, dėl konsoliduotos pelno mokesčių bazės nėra susitarta ir dėl to kenčia tiek valstybės narės, tiek visa ES. Jeigu ta pelno mokesčių bazė būtų nustatyta, tai e, stambios e, tarptautinės įmonės negalėtų nuslėpti savo dalies pajamų ir būtų galima išvengti tam tikro mokestinio sukčiavimo. Taigi bendra pelno mokesčių bazė leistų mums turėti paprastą mm, įplaukų šaltinį, kuris užtikrintų taip pat ir solidarumą tarp ES valstybių narių, nes tos šalis, kuriuose veikia daugiausiai įmonių ir daugiau prisidėtų prie ES biudžeto formavimo. Ačiū panas Misienį, Italijos parlamento atstovas. atstovų rūmų narys. Manau, kad ši diskusija yra įdomi, tačiau neturėtume pamiršti vieno aspekto. Europos Sąjungos biudžetas patiria sunkumų, tačiau turime nepamiršti ir teigiamų aspektų susijusių su ES biudžetu. Pavyzdžiui, nepamirškime žemės ūkio sektoriaus nes daug daugiau problemų patiria nacionaliniai biudžetai. Būtina reformuoti ES biudžetą, tačiau ES privalo atsižvelgti ir į naujus piliečių reikalavimus. Mums reikia reformuoti, tačiau ne ES biudžeto pajamas. Stacija jau buvo pristatyta susijusi su pajamomis ir mes negalime apsiriboti vien tik tai tiesioginėmis įmokomis taikant daugiau nei 50 išimčių, e, kuomet kai kurios valstybės narės praktiškai visus pinigus susigražino, kurias įmoka ES biudžetą, mums reikia paprastesnės, suprantamės, suprat, lengviau suprantamos sistemos ir reikia ES biudžetą susijęti taip pat ir su nacionaliniais biudžetais. Aukšto rango grupės nariai turėjo parengti atitinkamus pasiūlymus, atitinkamą dokumentą, jame tikrai bus naudingų minčių ir idėjų. Aš remiuosi birželio mėnesį pateiktų dokumentų aukšto rango grupės ir e, jame esančiais pasiūlymais. Tačiau norėčiau sužinoti ir paklausti ekspertų paprašydamas išsakyti savo nuomonę dėl, pavyzdžiui, įmonių apmokestinimo arba CO2 mokesčio įvedimo kaip šaltinio ES biudžeto pajamų. Taip pat e, nepamirškime ir e, europinių e, projektinių obligacijų, kuris galėtų leisti valstybės turinčius labai aukštus skolinimuose reitingus ir tokiu būdu galėtume finansuoti, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų projektus ES lygių. Taip pat nepamirškime Junkerio plano, kuris turėtų atlikti sverto funkciją, užtikrinti tam tikrą politikos cikliškumą ES ir nepamiršti e, tokių e, sričių probleminių, kuris reikia finansuoti, pavyzdžiui, migrantų problemos. Mm. Ačiū. Dabar kalbės Portugalijos nacionalinės asamblėjos atstovas, ponas Matasuar. Ačiū diskusijos dalyviams, yra labai įdomi, mums reikia atsakymų į kylančius klausimus, o ne vien tik diskutuoti apie pagrindinius ES principus, žinoma, mes norime juos išlaikyti, laisvės menų judėjimą, sanglaudą, solidarumą, taikos gerovės erdvę Europoje, skatinti investicijas, tačiau reikia nepamiršti ir naujų dalykų ir iššūkių, tai yra e, migrantų krizės, e, dabar kylančias institucinės krizės dėl breksito, taip pat žemės ūkio finansavimo, sanglaudos politikos finansavimo, tai yra labai svarbus klausimai visiems ES piliečiams. Nepamirškime, šalių patekusių į sudėtingą padėtį, taip pat problemos susijusios su bankų sąjungos kūrimu, e, bankų likvidumu ir e, viešo sektoriaus paramos gelbėjant bankus. Mums reikia naujų sprendimų, tačiau negalime e, tų sprendimų numatyti kiekvienai valstybė nariai atskirai reikės priimti ES lygių mes galėtume apmokestinti finansinius sandarius ir tai būtų naujas pajamų šaltinis ES. Portugalija yra viena iš 11 šalių bendradarbiaujančių šioje srityje kartu su Vokietija, Belgija, kitomis šalimis. Taigi tai yra rimtas iššūkis, jeigu mums nepavyks e, šią srityje rasti veiksmingų sprendimų, skatinant e, ekonomikos augimą ir mūsų ekonominį potencialą bei konkurencingumą, tai mes e, nesugebėsime e, išbristi iš dabartinės krizės, tačiau tikrai reikia vadovauti svarbiausiais ES principais. Pons Karjėlo dabar. Italijos nacionalinio parlamento narys. Ačiū. Norėčiau paminėti tai, ką aptarėme šių metų pradžioje per paskutinį tarp parlamentinį susitikimą. Ir tai yra susijęs su ES biudžeto galimybėmis iliustruoti, kaip naudinga valstybėms narėms prisidėti prie ES biudžeto. Tai yra tarsi investicija. Darbo grupė apibrėžė šį e, matavimo būdą, nes pasitelkus šį rodiklį galima matyti, kokią naudą gauna kiekviena valstybė narė. kiekvienas įmokėtas euras turi didžiulę papildomą vertę. Ir tai galima palyginti su tuo, kokią papildomą vertę sukuria kiekvienas įmokėtas euras į nacionalinį biudžetą. Šios darbo grupės darbas yra labai svarbus, nes tai turėtų padėti piliečiams suprasti, uh, kokią naudą teikia bendras biudžetas. Jeigu to nepadarysime, tai mūsų piliečiai manys, kad e, nėra jokios papildomos vertės būti Europos Sąjungoje. Užuot galvoja apie tai, kaip ateityje finansuosime Europos Sąjungą, pagalvokime, kas daroma dabar ne taip ir kuo yra grindžiamas euroskepticizmas. Manau, kad tai yra be galo svarbu, jeigu norime, kad mūsų piliečiais galvotų, kad ES yra naudinga. Toliau ponas Manka, jis yra Europos parlamento narys. Ačiū, pirmininkė. Ši konferencija yra labai įdomi ir ne vien todėl, kad jūs pirmininkaujate jai, bet ir todėl, kad pasisakymai, dalyvių pasisakymai yra labai įdomus. Kolegos, norėčiau Jums pateikti keletą pavyzdžių. 2014 m. pabaigoje ES turėjo 25 milijardus nesumokėtų sąskaitų. Tai reiškia, kad merai, mokyklos ir kitos organizacijos negavo lėšų. Kita vertus, buvo 4-5 milijardų muito mokesčių perteklius. Valstybės narės galvojo, kaip pasinaudoti tais 4-5 milijardais, bet negalvojo apie apie tai, kad neapmokėtos sąskaitos gali reikšti darbo vietų praradimą. Tais pačiais metais vyko 40 dėrybų, tarp kuriuose dalyvavo parlamentas, komisija ir tarybas ir per visus šios dėrybų raundus nebuvo pasiekta rezultatų, nes trys institucijos neįstengia tarpusavie susitarti ir ES negali būti taip valdoma. Ivailo Kalfin teigia, kad biudžetas turi būti autonomiškesnis, o ponui Monti norėčiau pasakyti, kad prieš metus, kai mes kartu buvome ekspertų grupėje, tai kalbėjome apie vartojimo apmokestinimą arba remiantis CO2 išmetimais arba suvartota energija. Nes matome, kaip gaminami produktai, kurie netausoja aplinkos. nes galima tuos pačius produktus pagaminti ir taip, kad jie būtų aplinkai naudingi, todėl tokie mokesčiai padėtų ir didinti užimtumą ir priverstų trečiasi šalis gaminti savo gaminius taip, kad jie neterštų aplinkos. Reikėtų priminti ir Paryžiaus, Paryžiuje įvykusią konferenciją. Ir ačiū ponui Monti už tai. Uh, Portuguese Ačiū toliau ponas Manu, Portugalijos asamblėje. Pone Manu. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti aukšto lygio grupės dėl nuo savų išteklių klausimų įspręsti. su jos pirmojosios ataskaitos rezultatais. Yra aspektų, kurie yra ryškėjai. Pirmiausia, sąjungos finansavimo sistema buvo reformuojama su korekcinėmis priemonėmis, kad būtų patenkinti kai kurių šalių reikalavimai. Ir galiausiai ES biudžetas vis labiau priklauso nuo šalių biudžetų Ir todėl kyla klausimas šiame Europos kontekste dėl stagnacijos. Dėl tai neleidžia spręsti vairiausių problemų aplinkosaugos, visuomeninių problemų. Jūs savo ataskaitoje klausėte, kokia yra problema. Trūksta e, atsakomybės, skaidrumo, aš sutinku su jumis. Yra labai pozityvių idėjų. Tam, kad turėtume nuosavus išteklius, reikia vertinimo kriterijų. Ir tarptų e, vertinimo kriterijų yra biudžeto e, valdymui. Ir kalbant apie e, socialinės anglaudos politiką, tai valdymo priemonės nėra minimos. Jeigu nėra diskusijos, sakoma, tai nereikia ir biudžeto. Man atrodo, kad reforma yra būtina ir būtina numatyti sistemos vertinimo mechanizmus, nes kitaip e, reforma neduos mums pakankamai paprastos, skaidrios sistemos. The last question statement is. Uh, Ir paskutinis klausimas, ponia Toma. Ačiū pirmintė. Aš norėčiau prisidėti prie diskusijos. Aš sup suprantu parlamentų narius, kurie sako, kad e, negalima atimti suverenumo mokesčių srityje iš e, valstybių narių. Ar nemanote, kad nacionaliniai parlamentai šiandien iš tikrųjų nevaldo nacionalinių įnašų. Ir mes norime pakeisti taisyklės, kad galėtume kartu bendradarbiauti Europos parlamentas su nacionaliniais parlamentais, su taryba kartu ir kartu labiau dirbtume. Ir gražinti tą bendradarbiavimą tarp mūsų. Dėl nesavų išteklių ponas Post, ponas Harhapšat puikiai pasisakė, tačiau galiausiai mes reikalavome ne revoliucijos, o grįžimo prie išeities taško ES istorijoje. E, Steigėjai ES e, žin, puikiai suprato, kad negalima e, nacionalinių įnašų reikalauti į ES biudžetą, nes tai kelia tam tikrą paralyžių biudžeto, nes kiekvienas valstybės darybininkas turi tik vieną tikslą kad prisidėtų kaip galima mažiau prie ES biudžeto ir kaip galima daugiau paliktų savo šalies biudžete. Todėl klausimas yra paprastas, kad yra būtini nuosaviai ištekliai ir pabrėžčiau keturis kelius, kurie buvo pristatyti. Kaip kalbėjo ponas Pos ir ponas Harauštat, antras kelias, kuris sulaukia pritarimo, tai yra didelių bendrovių apmokestinimas. Tai būtų gana populiari priemonė turbūt. Ir tai būtų ko gero gana lengva padaryti. Taip pat norėčiau pabrėžti Apple pavyzdį Airijoje. Labai gaila, kad ši bauda tiesiai nebus sumokėta Europos Sąjungos biudžetą. Taip pat e, CO2 mokestis prie sienų, apskritai CO2 mokestis. Ir tai būtų labai pozityvus žingsnis. Ir galiausiai finansinių sandarių mokestis, ketvirtas būdas. Atsiprašau, kad per ilgai kalbėjau, tačiau aš norėjau prisidėti prie e, šios diskusijos. Ačiū Taigi išklausėme, išgirdome labai gerų pasisakymų tiek iš nacionalinio parlamento narių pusės iš įvairių šalių ir iš Europos parlamento narių. Na, dabar norėčiau grįžti prie ekspertų ir kaip per pirmąją diskusiją paprašysiu pasisakyti atvirkšnę tvarką Pradėsime nuo Giharoštato ir prašau. Dabar 18.28, turime baigti 18.30, manau, kad galime. Galime dar užtęsti gal 10 minučių, taigi prašau apsiriboti dviejomis minutėmis. Pasistengsiu. Pirmiausia, labai svarbu pakartoti, kad mes nekalbame apie ES biudžeto esminį padidinimą ir ataskaitoje nesiekiama to nurodyti, bet siekiama, kad būtų didesnis savarankiškumas. Mes, kad būtų galima mokėti kuo mažiau ir gauti kuo daugiau. Taigi toks yra žaidimas nuo 1980 metų ir komisija stengiasi, bet pagalvokime, jeigu iš regionų regioniniai plėtrai skirto fondo yra tiesiami keliai Lenkijoje arba padedama kokiai nors logis, logistikos įmoniai tai prieštarauja visai ES idėjai. Manau, kad mes turime baigti žaisti šį žaidimą ir turi būti kuo daugiau nuosavų išteklių. Ir reikėtų pasitelkti šį argumentą. Pajamos nacionalinį lygmenį dažniausiai naudojamas kaip politikos instrumentas. Norima sumažinti apmokestinimą, didinti augimą arba pa, uh, arba padidinti mokesčius, bet kovoti su tarša, bet vis, viskas kartu, viską kartu neįmanome padaryti. Tai nėra politikos instrumentas, kad padidinti ar sumažinti kažką, kad galėtume kovoti su kažkuo. Kol kas neįmanoma to padaryti. Taigi manau, kad dabar mes turėtume ieškoti tokio sprendimo, kuris būtų naudingas visiems E, kad e, nacionalinės vyriausybės ar parlamentai galėtų atsakyti to blogojo BNP. Ir minist, finansų ministrai irgi turi savo nuomonę dėl BNP. Ačiū, pane Katina. Du dalykus pasakysiu per dvi minutės. Pirmiausia, tai pono Margal klausimas dėl to, kokio dydžio bus Europos biudžetas. Na, nežinau, kokio dydžio jis bus, bet žinau tik tiek, kad mes ką tik aptarėme tas priežastis, vidinės priežastis, dėl ko reikia keisti biudžetą. Tame tarpe aptarėme ir išorinės priežastis. E, mes turime ne tik bendrą valiutą, bet turime turėti ir bendras priemonės. Europos stabilumo mechanizmas jau yra parengtas, turime finansinius instrumentus, tokius kaip EFSI. Taigi yra daug įvairiausių priemonių, kaip būtų galima tvarkyti viešasis lėšas, valstybinės lėšas. Kai kalbame apie Europos biudžetą, tai kalbame ne tik apie Europos biudžetą, bet kalbame apie visus viešuosius fiskalinius instrumentus, kuriuos būtų galima naudoti Europoje. Ir kad jie turi būti kuo, turėtų būti kuo aiškesni, Europos piliečiams. Ir antras dalykas būtų toks, norėčiau pateikti pavyzdžių dėl skirtingų biudžeto perspektyvų. Dabar mes turime perspektyvą e, dėl biudžeto iki 2017 metų ir iki lapkričio mėnesio jis turi būti patvirtintas. Ir remiamas e, komisijos apskaičiavimais, kiek lėšų reikės. E, finansų ministrai teigia, tai yra per daug mes įmokėsime mažiau, tačiau kad ir kas įvyks, tai įvyks lapkritį. Lapkritį nacionaliniai biudžetai jau bus patvirtinti. Taigi, kokia prasmė aptarti tai Europos parlamente, kai nacionalinės vyriausybės ir parlamentai patvirtina savo biudžetą, jie nepaiso mūsų poreikių ir nežinau, ar daugelio šalių parlamentos yra aptariamas Europos Sąjungos biudžetas. Taigi, galų galė lieka tai, kas lieka. Ir reikalinga kitoks, reikalingas kitoks nacionalinių parlamentų mąstymas apie Europos biudžetą. Kolega iš, kolega iš Ispanijos pradžioje klausė, turėtume pakoreguoti savo tikslus, juos sumažinti ar asignavimus sumažinti. Bijau, kad dabartinė tendencija mums nepalieka galimybės rinktis problemos yra Ir dabar turime dvi galimybės. Pavyzdžiui, pasakyti, kad e, aplinkosauginės problemos, pabėgėlių krizė, eurozonos stabilizavimas turi būti sprendžiamas bendrai arba kiekvienas turi žengti savo atskirų nacionalinių kelių, kaip dabar siūloma daugelie šalių. Galiu pasakyti, kad remdamasis istorinė patirtimi galiu sakyti, kad tikrai neįspręsime nei ekonominių, nei ekologinių, nei socialinių problemų, žengdami nacionali, nacionalistiniu keliu. Todėl manau, kad Europos Sąjunga turi turėti galimybę daryti problemų sprendimų didesnį įtaką nei iki šiol. Aš e, Vokietijos bundestage e, esu pranešėjęs apie padėtį Italijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje, taigi puikiai esu susipažinęs su padėtimi. Negalime atsisakyti struktūrinių reformų, švietimo, mokymo, teisingumo sistemos e, viduje, e, taip pat negalime atsisakyti būtinybės vykdyti reformas e, mokestinių teisės aktų įgyvendinimo srityje, kadangi padėtis atskirose valstybės narėse ten yra, šios srityje yra labai skirtinga. Tai reiškia, kad valstybės narės turi dėti pastangas, tačiau be bendradarbiavimo europinių lygių mes šių problemų neišspręsime. Ir <clears throat> jeigu nesimsime bendrų veiksmų, tai nacionalistai tiek iš kairės, iš dešinės, populistai tik tai stiprės, mes turime bendromis pastangomis, bendromis ES institucijų pastangomis spręsti šias problemas ir tik tai tokiu būdu mes atgausime piliečių pasitikėjimą turime sėkmingai kovoti su socialiniu mokesčių dempingu, pademonstruoti žmonėms, kas esame problemas, galime pasiekti apčiuopiamų rezultatų, tik tada atgausime jų pasitikėjimą. Jeigu pasiduosime iš karto fatališkumui, nusivilsime, tai tų problemų mes neįspręsime. Žmonės turi pajusti, kad mes tas problemas spręsti norime. Pane Andersonai. buvo užduoti ne tik bendro pobūdžio klausimų, tačiau taip pat ir keturis klausimų jums tiesiogiai užduotų. Na, per dvi minutės nežinau, ar sugebėsiu visus juos atsakyti, nes turėčiau šiek tiek išsiplėsti atsakydamas. Mums e, bandoma pasakyti, kad nereikia didinti mokesčių, tačiau kartu visi veiks, visais veiksmais siekiama padidinti nuo savo išteklių apimtis dėl to, kad reikia įveikti daugiau problemų, daugiau užduočių išspręsti. Man šie dalykai nedėra tarpusvėje. Jeigu mes nenorime daugiau mokesčių, tai kaip mes galime tas problemas išspręsti, kaip galime didinti finansavimą, nes priešingų atveju valstybės narės turės didinti savo įmokų dalį, nes kitaip sistema neveiks. Taip pat e, pasitelkiamas argumentas, kad e, reikia vadovautis e, subsidarumo principu. Jį išlaikyti arba Taip pat skundžiamasi, kad yra per daug yra demokratijos ES lygių, kad reikia priimti sprendimus ES lygių, nesitrint su valstybėmis narėmis, taip yra pažeidžiamas valstybių narių suverenios teisės ir tai yra žingsnis valstybių federacijos link, o Švedija e, tokios ateities ES nemato, mes norime, kad ES išliktų tokia kaip iki šiol ir e, dabartinėmis priemonėmis siekiame spręsti atsiradusius iškilusius iššūkius. <clears throat> Tačiau pirmiausia, turime gauti piliečių pritarimą bendradarbiavimo stiprinimui ES. Teigiama, kad ES biudžeto lėšų panaudojimas nėra veiksmingas, tačiau Įsivaizduokime, kad piliečiai pradės manyti, kad bendradarbiavimas ES nėra pakankamai veiksmingas. Nemanau, kad nuosavi ištekliai padės įspręsti ES biudžeto problemas, jų iškils daugiau. Aš neatmetu reformos būtinybės idėjos. Mes kalbėjome čia apie įvairius aspektus, tačiau reikia spręsti problemas susijusias ne tik su ES biudžetu, tačiau taip pat ir spręsti kitus klausimus susijusius su įvairiomis prekybinėmis kliūtimis prekybos politikos rytyje per, didelę, per dideliu biurokratijos mastu kliūtimis daromomis įmonėms norinčiams įsisteigti kitose valstybėse narėse. Aš labai džiaugiuosi tuo suinteresuotumu šiuo klausimu ir, ir džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti šioje diskusijoje ir pristatyti galbūt šiek tiek kitokį požiūrį. Ačiū. Sako pirmininkas. Diskusijose be išgirdome tikrai įvairių skirtingų nuomonių ir manau, kad toks buvo e, šios diskusijos tikslas, šios mūsų renginio dalies tikslas, jeigu dar luk, dalytumėte minutėlę, norėčiau paskelbti keletą pranešimų. Pirmasis yra susijęs su rytojaus darbo atvarkė. Pradedame savo darbus rytoj 10 valandą ir išklausysime komisijos vicepirmininkės Georgievos pranešimo. Taigi prašau jūsų nevėluoti susirinkti visiems 10 valandą, kadangi mūsų darbo tvarkė yra pakankamai apkrauta rytojaus dienos. Kitas pranešimas dėl 7 valandą prasidedančios e, vakarienės furšeto, kuris vyks 19 valandą Polaris Pak pastate. Noriu padėkoti vertėjams ir suprašyti už tai, kad e, jie turėjo dirbti 10 minučių ilgiau pat paskutinis pranešimas, nepalikite salėje vertingų daiktų arba savo drabužių, kuriuos galbūt esate pasipalikę už salės durų. There was no time really for me to add something.